So, good morning everybody. Let's uh, start. Labas rytas, pradėkime. Pradedame nuo klausimo tema. Žmogaus teisės Afrikos Sąjungoje pasiekimai ir iššūkiai. Taip pat ketiname aptarti mūsų numatomą e, misiją į Afrikos Sąjungą, į Adisabebą mums teko pakeisti mūsų vizito datą. Ir dabar ketiname ten vykti Liepos pabaigoje, paskutinę Turkijos spalvos savaitę prieš vasaros atostogas. Taigi labai gerai, kad mes dabar um, ruošiamės tam vizitui ir esame numatę aptarti žmogaus teisų padėtį Afrikoje ir taip pat bandome išsiaiškinti, kiek yra pažengusi Afrikos sąjunga, stengdamas įspręsti žmogaus teisų problemas įvairiose Afrikos šalise. Vakar daktarę Laminicumą, Afrikos Sąjungos žmogaus teisų komisijos e, atstovė lankėsi Briuselėje, taigi mes e, ir toliau plėtojame su jie santykius. Ji buvo sustikusi su komisijos pirmininku Barosu, su taip pat pirmininku Van Rompoj. Taip pat ir aš su juo susitikau. Ji tas pareigas eina nuo praėjusiu metu Liepos mėnesio. Šiemet Afrikos sąjunga šves savo 50-asias steigimo metinės ir vienas iš jos uždavinių yra parengti strategiją apie tai, kokia turi būti ta sąjunga 2050 metais. Mes nusprendėme, kad e, ir Afrikos Sąjungos darbui žmogaus teisų srityje ir mūsų žmogaus teisų pakomitečiui būtų labai naudinga stiprinti ryšius ir svarstyti, ko reikia, kad ta organizacija sustiprėtų. Mes laiko turime tik pusvalandį, problemų yra labai daug, dr. Laminitsuma pareiškė, kad kadangi Afrikos sąjungos šalyse vyksta tiek daug krovinų konfliktų, ji daugiausia dėmesio skirs moterų ir vaikų padėčiai karo paveiktose zonose. Ji taip pat iškėlė mintį, kad būtų naudinga turėti specialų patarėją ar koordinatorių, nežinau, koks būtų tikslus šios pareigybės pavadinimas, reikėtų turėti tokią pareigybę Afrikos sąjungoje ir tas žmogus dirbtų kovodamas su e, seksualiniu smurtu Afrikos visuomenėje. Mes tikrai galėtume pritarti tokios pareigybės teigimui, bet kadangi mūsų komitetas ir parlamentas nėra atsakingas už finanto, šios ryties finansavimą, manau, kad apskritai ES struktūros turėtų apie tai pagalvoti. Taigi matote, kad pas mus atvyko profesorius Fol. Mes rengiame klausimus bet tie klausimai nėra vienkartinis renginys. Mes parengėme rekomendacijas ir vėliau svarstome, kaip jas būtų galima įgyvendinti. Taigi, esame numatę klausimų programą. Dėkoju mūsų technikams už tai, kad jie e, užmesgė ryšį su teisėja Sofija Akufo iš Ganos. Ji yra žmogaus ir tautų teisų, Afrikos žmogaus ir tautų teisų teismo pirmininkė. Taigi teisėja Akufo, ačiū, kad e, sutikote su mumis pasikalbėti. Ar jūs girdite mus? Taip, aš jūs girdžiu, tikiuosi, kad jūs mane irgi girdite. Labas rytas. Taip, ir mes jūs girdime. E, Europos parlamente mes gyvendiname labai didelio užmojo darbo tvarkę ir reguliariai siekiame sužinoti, kaip veikia žmogaus teisų institucijos įvairiose regioninėse organizacijose. Stengiamės išsiaiškinti, kaip tos institucijos veikia, ko jos pasiekia ir su kokiais iššūkiais susiduria. Pavyzdžiui, mes e, vakar jau esame bendravę su Amerikos žemynų žmogaus teisų teismais. Vakar kalbėjome su pilietinės visuomenės atstovais iš ASEAN regiono. Dabar labai džiaugiamės galėdami bendrauti su jumis. Ir esame pasirengę išklausyti jūsų, tikimės, kad jūs papasakosite apie mm, žmogaus ir tau, Afrikos žmogaus ir tautų teisų teismo darbą, pasiekimus. Prašome jūsų mums pateikti informacijos apie savo darbą ir taip pat informuoti mus, kokios pagalbos norėtumėte iš ES. Mes čia turime Europos parlamento narių, pilietinės visuomenės atstovų, taip pat kolegų iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Taigi žodis jums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 Taip, mes jūs girdime, bet mums tenka klausytis tikrai įtempus ausis. Tačiau garso kokybė yra gana prasta, todėl jūsų kalba nėra verčiama. Taigi mes jūs girdime, jūs girdi ir profesorius Fol, taigi teskite. The, the, the, so I've spoken about the challenge of this requirement of a declaration before individuals and NGOs can access the court.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 I think I know that my five minutes are already up. Yes. And uh, I think maybe I will stop here. Yes. So thank you very much, uh, Justice Akufo. That was very informative. Dėkuoju teisėjai Akufo. Jūsų pranešimas buvo labai informatyvus ir įdomus. Pamatėme, kiek darbo prireikė norint e, įsteigti šį teismą. Taip pat išgirdome apie jūsų ateities planus. Jūs sakėte, kad deklaraciją yra pasirašiusios tik šešios šalis. Ta deklaracija užtikrina geresnį neprieigą prie teismo. Ir taip pat sakėte, kad nedaug kas yra ratifikavę teismą įsteigiantį protokolą. Kai mes dirbame su įvairiomis šalimis, kurios yra Afrikos Sąjungos narės, mes visada raginame jas, kaip galima greičiau, ratifikuoti protokolą ir taip pareikšti paramą teismui. Kiek suprantu, turime techninių galimybių, kurios e, jums leis klausyti uh, pono Fol iš Tarptautinės žmogaus teisų federacijos. Jeigu jūs turite laiko, tai galite jo klausytis. Taip pat, kiek suprantu, kai vyks diskusija, jūs taip pat galėsite prisidėti prie tos diskusijos. Ar jums tai tinka? Taip. Gerai, ačiū. Prieš suteikdama žodį profesoriui Fol, norėčiau pasisveikinti su ambasadoriumi Ajaika Bramdėjo. Jis yra Afrikos Sąjungos ambasadorius Europos Sąjungoje. Kiek suprantu, esate labai užsijėmęs. Ir kiek žinau, vakar susitikote su dr. Laminė Suma. Taigi, pas mus lankosi profesorius Mabasa Fol. Jūs delegavo pilietinės visuomenės organizacijos ir jūs mums pristatysite įvairias rekomendacijas, kurias yra parengusi Afrikos Sąjunga, Europos Sąjunga, taip pat papasakosite apie praėjusį lapkritį Sebeboje vykusi dialogą žmogaus teisų tema. Mes komitete, savo pakomitetėje išgirdome informacijos iš pono Lambrinidis, e, žmogaus teisų specialiojo įgaliotinio. Gavome informacijos apie darbą žmogaus teisų srityje. Mums labai svarbu mm, iš jūsų išgirsti kaip galima daugiau informacijos apie Afrikos sąjungą, kadangi ruošiamės misijai, kuri vyks šiemet. Taigi žodis jums, o po to pateiksime jums klausimų. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visam Europos parlamentui ir žmogaus teisų pakomitečiui. Taigi šitas kvietimas buvo skirtas visai pilietiniai visuomeniai. Norėčiau pasveikinti ir ponę Sofiją Kofo, kuri yra Afrikos žmogaus teisų teismo e, teisėja, už jos dalyvavimą ir pranešimą. Nu, 20 metų, maždaug po tokio laikotarpio Europos, e, Afrikos sąjungoje yra tikras teisinis instrumentas. Kitaip sakant, gerokai įsivystė institucijos ir dabar jau galima teisti, pavyzdžiui, Afrikoje valstybės vadovus. Senegale netrukus prasidės uh, Čado prezidento teismas. Ir tai tik dėl to, kad 2006 metais Afrikos sąjunga suteikė Senegalui tokį kompetenciją ir mandatą. Negana to, Afrikos sąjunga taip pat priemė, patvirtino daug tekstų kovai su nebaudžiamumu už pačius sunkiausius nusikaltimus šiame žemynė. O tai yra šiuo metu pati, pats pagrindinis prioritetas mūsų kontinente. Tie nusikaltimai negali daugiau kartotis. Mes turime kovoti su tokia situacija. Tai aš noriu patvirtinti, nes buvau paprašytas apie tai pakalbėti. Netrukus jūs keliausite į Etijopiją. Ir buvo uh, mūsų patvirtinta rezoliucija, kuri e, smerkia Etijopijos e, vyriausybę. O tai įrodo, kad Afrikos Sąjungoje yra tokie organai, institucijos, kurios mato ir vertina situaciją. Žinoma, viskas nevyksta taip greitai, kadangi Afrikos pilietinė visuomenė nėra pakankamai atstovaujama Afrikos Sąjungoje, ypač tose organuose, kurie yra skirti kovai už žmogaus teisės. Kad e, šitokie organai veiktų veiksmingai, mes privalome remti pilietinę visuomenę. Todėl šiandieną tai ir yra mūsų vienas iš pagrindinių iššūkių. Afrikoje veikia teismai. Į Afrikos teismas netrukus įgys ir baudžiamąją kompetenciją. Ir galės spręsti įvairius klausimus susijusius su piratavimu ir kitais dalykais. Taigi svarbu yra įgyvendinti sprendimus. Pastaruoju metu Būtent tokie sprendimai ar rekomendacijos yra vangiai įgyvendinamos. Vos 10 procentų, kalbame apie būtent tokius skaičius, yra įgyvendinama iš mm, sprendimų rekomendacijų. Pilietinė visuomenė. Beje, komisija kaip tik už tai yra atsakinga. E, Išvardė bent keturias priežastis, dėl kurių procesas lė, toks lėtas pilietinė visuotinė, jeigu jinai būtų remiama, galėtų prisidėti prie Afrikos Sąjungos sprendimų įgyvendinimo stebėjimo, bent jau nacionaliniu lygmeniu, tai yra vietos lygmeniu. Mat, valstybės pažeidžia žmogaus teisės, jos priima sprendimus ir beje, jos pačios tų sprendimų ir neįgyvendina. Maždaug tokia schemutė. Taip problema e, atrodo. Taigi, kaip patekti į tuos žmogaus teisės e, organus? Turime leisti pilietinį visuomenį juose dalyvauti. Tai yra žmogaus ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių e, teismas iki visiškai nesenai, 90-mečio Afrikos komisija tikrai neįvertina tų situacijų. Genocidas, Ruanda, konfliktai, kar, kariniai konfliktai, nusikaltimai prieš moteris, prieš vaikus, prieš tautas. Ir komisija dėja to pakankamai neįvertino. Taigi gal maždaug geras dešimtmetis tik tai dabar yra iškeliami į paviršių šitie konfliktai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, kad pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos rengia tam tikrą formą E, kuris rengiamas bent du kart per metus, jame dalyvauja apie 200 dalyvių, o tai ypač svarbus e, aptarti žmogaus teisės pažeidimus. Ir būtent rekomendacijos yra rengiamos ir paskui perdodamos e, komisijai. Yra daug informacijos keitimosi, rengiami, rengiamos ataskaitos, ir atskiros grupės aptarė praktiškai visus, visas temas. Ir šiuose forumuose net yra tam tikros paralelinės darbo grupės, bet trūksta finansų. Ir gerbiama pirmininkė, dabar nevyriausybinės organizacijos tikrai trūk, joms trūksta lėšų dalyvauti šiuose forumuose. Mm. ir beje trūksta ir informacijos. Taigi, nevyriausybinės organizacijos turėtų e, turėti tą galimybę dalyvauti tojame forume. Kitas dalykas - tai yra Europos žmogaus teisų ir teisingumo teismas. Tai yra 34 straipsnio šeštoji dalis Pagal šį straipsnį buvo 22 ieškiniai pateikti, tačiau teismas neturėjo kompetencijos juos spręsti, nes, pavyzdžiui, valstybės neratifikavo protokolą arba ieškovės e, valstybė nepateikė specialiosios deklaracijos. Taigi, štai susidaro tam tikrios kliūtis ir dėl to 304 straipsnio šeštoji dalis tiesiog negali būti taikoma. Ir tokiu būdu mes galime tiesiog negalime vykdyti teisingumo. Toliau geografinės problemos. Nevyriausybinėms organizacijoms sunku keliauti, tai daug kainuoja. Taigi, e, ES ir parlamentas galėtų kokio nors fondo pagalba e, remti tiek nevyriausybinės organizacijas, tiek nukentėjusius aukas. E, Aš e, šiek tiek dirbau prie šio teismo strateginio plano parengimo ir ES, kuri yra vienas iš partnerių per paramos programas, galėtų būtent remti aukas ir padėtų aukoms kreiptis į teismą. Ne tik aukoms, nukentėjusiems, bet ir uh, E, moteriams, vaikams, neturtingiams, bet ir nevyriausybinėms organizacijoms. Štai kokia mano mintis, mano kvietimas ir teismą turėtų būtų e, galima kreiptis e, visiems, ne tik tai šešioms valstybėms, e, kurios pasirašė deklaraciją, bet ir pilietiniai visuomeniai. Nes e, kol kas e, nevyriausybinės negali kreiptis į teismą, o kas vyksta, kreipiamas į komisiją. O komisija negali to padaryti, nes buvo, mes patikėme tik tai du e, ieškinius, vieną iš jų aš parengiau. Taigi turėtų tarp teismo ir komisijos vykti sklandesnis darbas, kol kas to nėra. Taigi, gerbiamą pirmininkę, tokio darbo, sklandaus darbo dar nėra. Taigi būtina remti pilietinę visuomenę. Matau, kad mano laikas jau senka. Taigi, sakiau, kad reikia remti pilietinę visuomenę ir būtina užtikrinti žmogaus teisų organų nepriklausomumą. Būtina visuomeniai pateikti rezoliucijų projektus dar prieš jas paskelbent. O sprendimai turi ir rezoliucijos turi būti prieimami savarankiškai, nepriklausomai, o politinė visuomenė turi stebėti ir konstatuoti, kokie yra atliekami žmogaus teisų pažeidimai. O Afrikos sąjunga privalo taip pat tą politinę visuomenę remti ir padėti ją ugdyti. Buvo įvairių programų ir kadangi trūksta lėšų, mes tų programų jau nebegalime tęsti. O koks yra tas pilietinės visuomenės atstovas, kuris negali parengti rezoliucijos, negali pateikti informacijos, prie tos informacijos prieiti, Taigi, ES galėtų tokius pilietinės visuomenės atstovus remti ir į juos šviesti. Egzistuojantis įrankiai, priemonės kol kas nėra pakankamai išnaudojamos ES turėtų paremti tas program, programas, kurios skirtos informavimui. Ir jūs, e, pirmininkė, tiek jūsų pirmtakas tikrai, kiek žinau, tokias programas remia. Tačiau jūs negalite aplankyti visų valstybių. Rodos pernai jūs aplankėte bent keturias valstybės, tai tarp, beje, be kita ko ir Senegalą. Tačiau to nepakanka. Reikia susitikti ir su piliečiais, su gyventojais. Reikia paskelbti iš anksto per informacinės e, technologijas žmonės, gyventojus, kad e, vyks vizitai, vyks jūsų apsilankymai. Žmonės privalo e, taip pat žinoti, kaip kreiptis į teismą, Taip pat turime pašalinti tiek techninius, tiek teisinius trukdžius kreiptis į teismą. Nacionaliniu bent jau lygmeniu <laughs> yra sudėtinga kreiptis į teismus. Ir privalome padėti Afrikos sąjungai veikti vardant savo piliečių, nes jinai yra pajėgi pasirūpinti žmogaus teisų gynimu kontinente. Tačiau tam reikia pilietinės visuomenės paramos. Tai tiek e, teismas, tiek e, e, mūsų sąjunga turi ginti politinės, ekonominės ir taip pat kultūrinės kontinento gyventojų teises. Nes Afrikos gyventojai negalės įsikrapštyti iš skurdo, iš nedarbo, iš atskirties be tokios pagalbos. Nes, kaip minėjau, sprendimai yra priimami, tačiau valstybės tų sprendimų absoliučiai neįgyvendina, rekomendacijų nesilaiko ir, kam, ką jau kalbėt, kai kurios valstybės net pareiškia, jog jų teismo sprendimai nesaisto teisiškai. O tuo tarpu toms valstybėms tie sprendimai yra privalomi, nes jos ratifikavo hartiją ir visas kitas teisinės priemonės. Taigi, gerbiami parlamentarai ir ponios ir ponai, ES mums yra pagrindinis partneris ir pagalbininkas Afrikos Sąjungai. Jūs turite tęsti tą tiek paramą, tiek finansinę pagalbą visoms mūsų tautoms. Ir dėl to mes privalome sustiprinti politinius ryšius tarpusavyje. Ir pasišveskime kitiems, kitų labui, Afrikos sąjungai. Už tai aš jums dėkoju iš anksto, nes sustiprinti Afrikos sąjunga reiškia užtikrinti teisingumą mūsų kontinente. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū labai ponui Fau už jūsų nuostabų pranešimą. Manau, kad jūsų pastebėti dalykai, ypač tai, kur ES galėtų padėti, pavyzdžiui, padėti ugdyti žmogaus teisų komisiją arba mm, padėti aukoms, e, kreiptis į teismą. Galbūt galima būtų įkurti fondą, kaip e, ginti e, aukų teisės, taip beje egzistuoja turtinio baudžiamojo teismo atveju. Ir aš manau, kad išorinė veik, Europos veiksmų tarnyba galbūt daugiau pakomentuos, kaip e, ji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 Pirmiausia, norėčiau padėkoti Afrikos Sąjungai už tai, kad įsteigė iniciatyvą ginti žmogaus teisės. Kaip jau profesorius pasakė, mes e, e, džiaugiamės galėdami ginti žmogaus teisės Afrikoje. Bet to mes turime žmogaus teisų strategiją, kuri yra tikrai teigiama priemonė. Neseniai matėme, kad Afrikos hartija dėl demokratinių rinkimų taip pat įsigaliojo. Taip pat manome, kad ši strategija ir penkerių metų veiksmų planas bus naudinga priemonė stebint rezultatus, kaip jie yra įgyvendinami. Kaip žinome, šiuo metu taip pat yra įgyvendinama ir kita strategija. Nepaisant sunkumų, su kuriais susiduria Afrikos Sąjungos institucijos žmogaus teisų srityje įgyvendindamos savo mandatus, mes taip pat dirbame Banžų komisijoje su bylomis, kurios buvo pateiktos prieš Afrikos vyriausybės, e, pavyzdžiui, Etijopijos vyriausybę. Taip pat skatiname, kad Ruanda e, nesnei taip pat pasirašytų deklaraciją, kuria yra suteikiama teisė asmenims ir nevyriausybinėms organizacijoms kreiptis į teismą dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taip pat yra labai teigiamas dalykas tai, kad Afrikos e, komitetas dėl vaikų teisių, taip pat nesiniai paskelbė savo komunikatus, taigi mes matome, jog nesiniai buvo padaryta didelė pažanga. Tačiau nepaisant šios padarytos pažangos, mes jau girdėjome iš pono Fol, kad išlieka daugybė iššūkių. Nekalbėsiu apie tai išsamei, tačiau matome, kad trūksta politinės valios iš Afrikos valstybių narių įvykdyti rimtai teismo sprendimus, taip pat trūksta koordinavimo ir bendradarbiavimo tarp teismo ir komisijos ir trūksta pakankamų finansinių ir žmogiškų gebėjimų. Taigi tikimės, teikdami paramą šioms institucijoms, kad mūsų teikiama parama nuves prie didesnio šių institucijų koordinavimo ir bendradarbiavimo. Mes ir toliau teiksime šią paramą. Šiuo metu pradėjome kitą visos Afrikos priemonės 7 metų laikotarpį. Ir čia sieksime remti Afrikos Sąjungos žmogaus teisų gynimo sąrangą. Taigi mes atsižvelgiame į tai, ką sakė profesorius Fall, ragindamas remti, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų forumą, teikiant paramą pilietiniai visuomeniai šiuo būdu, taip pat informacinės kampanijas, žinoma, mes tai nagrinėsime ir dabar kaip tik tam turime galimybę. Be to, mes ir toliau Kelsime šios klausimus mūsų nuolatinėme žmogaus teisų dialoge su Afrikos sąjunga ir taip pat, kur įmanoma, nors dialogas su Afrikos sąjunga išlieka geriausia platforma siekiant plėtoti šios klausimus, mes taip pat taikysime mūsų politinio dialogo su Afrikos e, partneriais e, aštuntąjį straipsnį, siekdami, kad būtų ratifikuotas protokolas prie Hartijos teigiančios teismą arba deklaracija suteikianti galimybę nevyriausybinėms organizacijoms ir asmenims kreiptis į teismą. Žinoma, mes turime Europos priemonę siekiančią demokratijos ir žmogaus teisių. Sieksime, kad ir toliau būtų taikoma ši priemonė. Taigi tiek galėčiau dabar pasakyti. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Ar nariai norėtų pasisakyti? Ne. Aš turiu klausimą, kuris e, galbūt nėra tiek susijęs su įvairiomis ratifikacijomis ir įgyvendinimu, tačiau norėčiau išgirsti jūsų politinį vertinimą. Jūs pabrėžėte, kaip yra svarbu kovoti su nebaudžiamumu kalbant apie visus žmogaus teisų pažeidimus, bet taip pat kalbant ir apie labai rimtus nusikaltimus, tokius kaip pavyzdžiui prieš žmoniškumą ir taip toliau. ES remia tarptautinį baudžiamą į teismą ir nuolat diskusijose girdime dažniausiai vyriausybių atstovus iš Afrikos regionų, sakančius, jog šis teismas yra šališkas, kalbant atvirai, kadangi bylose dalyvauja buvę kariniai atstovai iš Afrikos ir netgi pačios Afrikos valstybės yra kreipusios į šį teismą ir prašysios paramos. Įstebint Afrikos Sąjungos darbą, ar matote, kad testusi tokios iš ankstinės nuostatos, ar dabar jau matote, kad galbūt vyksta pasikeitimų? Ar tarptautinis baudžiamasis teismas tikrai siekia nubausti tuos, kurie padarė nusikaltimus ne tik prieš vakarų atstovus, bet prieš savo pačių žemynų gyventojus? Ačiū. 2012, 2012 e, gruodžio mėnesį E, e, tam tikrų ambasadorių prašymų buvo surenktas e, toks susitikimas, dalyvavo bent 20 valstybių išvakarėse. Saugumo taryboje buvo taip pat sprendžiami klausimai dėl ES valstybių nagrinėjimos temos. Ir ką aš galiu pasakyti? Valstybės kreipėsi į Kopenhagą. Tačiau Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Afrikos valstybės viena, vieni kitų nesupranta. Ambasadoriai pastebėjo, kad Junktinių tautų saugumo taryba nenorėjo atsakyti į prašymą dėl 16 straipsnio. Kodėl? šitai praktiškai sustabdė tą bendradarbiavimą tarp e, Tarptautinio baudžiamojo teismo ir, teismo ir Afrikos sąjungos. Ir buvusio Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro persekiojimai, kaip čia pasakius, na, parodė tikrąjį teismo vaizdą. Nes šis teismas dėja yra baltųjų teismas prieš juoduosius. Kągi mes galime, ką mes matome šiandien? Vieną asmenį aš puikiai pažįstu, kuris yra Tarnų baudžiamojo teismo prokuroras. Reikėtų, kad šis teismas būtų platesnis ir spręstų visus nusikaltimus. Tačiau daugeliu atveju kol kas, kai buvo spręsta dramblio kaulo šalies situaciją, tai galiu pasakyti, atrodo, kad teismas persikėjo tik afrikiečius. Na, išplėskime teismo kompetenciją ir bent jau akis. Tai būtų toks mano pastebėjimas. Šiandieną bendradarbiavimas su Afrikos Sąjunga turėtų būti glaudesnis, turėtų tarnybodžiamojo teismo biuras būti įkurtas AS. Labai konkrečiai tai užtikrintų didesnį dialogą su AS valstybėmis narėmis. Ir labai aiškiai sakau, Afrikos valstybės pačios turi savo valstybėse teisingumą vykdyti. Kitaip sakant, turi būti pradėtos bylos, pradėti persikėjimai ir jie turėtų tęstis tik tai tarptautinio baudžiamajam teisme. Kol kas to nėra. Taip aš pamėginčiau pakomentuoti. Ačiū. Thank you. And it... Ačiū. Taip, visiškai suprantama, kad pirmiausia turite pasinaudoti nacionalinę teismų sistemą, jeigu ji veikia, ir tik tuomet, jeigu ji neveikia, galima kreiptis į tarptautinį baudžiamą į teismą. Ir sakyčiau, jog yra belieka tik apgailestauti dėl to, kad prieš penkerius dešimt metų tarptautinis baudžiamasis teismas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Kampaloje ir buvo planų išplėtoti jų veiklą, įsteigti padalinį Adisabeboje. Vakar Daktaras Bibi Suma iš Afrikos komisijos taip pat sakė, jog dabar reikėtų pasižiūrėti, kaip visa organizacija galėtų atrodyti 2050-aisiais. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kokia tuomet bus tarptautinio baudžiamojo teismo struktūra. Na, pasinaudodama tuo, jog jūs esate čia, uh, Norėčiau pasakyti, kad netrukus mūsų komitete mes esame nusprendę analizuoti Sahelio regiono situaciją. Kaip manote, kokie yra svarbiausi klausimai, kuriuos turėtume panalizuoti? Jūs turite patirties darbe su pilietinė visuomenė. Mes analizuojame padėtį Malyje ir kaimininėse šalyse, taigi mums labai svarbus šie klausimai. Ir kartais jaučiamės tiesiog bejėgiai, kaip reikėtų reaguoti tokiuose situacijose. Ponas Ruota, kolega, taip pat norėtų užduoti klausimą. Euh, Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirmiausia, paskelbsiu gerąją naujieną. E, septyni Prancūzijos įkaitai buvo išlaisvinti. Galiu tuo pasidžiaugti ir tai mums labai svarbu. Aš norėčiau Jums užduoti tokį klausimą. Kalbama apie Saelį ir netrukus bus parengta ataskaita. Tikiuosi, kad ji tikrai bus geros kokybės, bet norėtųsi, kokia yra kiek šalių E, susiję su šią situaciją Sahelį. Ar tai nuo Raudonosios jūros iki Atlanto vandenyno, tai yra 13 šalių, nes e, rengiant ataskaitą būtina suprasti, apie kokias valstybės mes čia kalbame. Na, Sahelio e, geografinis apibrėžimas yra paprastas, tai yra Saharos dykumos prieigos ge, geopolitiškai tai yra kur kas didesnė teritorija, nes šiandieninis Kamerūnas. E, džiugu žinoma, kad jūs e, paminėjote keturių vaikų išvadavimą, vienam penki, kitam dvylika metų. Tai užglaisto mūsų žaizdas, tačiau neįsprendžia problemų. Taigi, nuo pat uh, e, vandenino iki Somalio ir beje, ir Kenijoje šiandieną tas pats. Situacija panaši. Taigi, kitaip sakant, Afrika į pietus nuo Saharos. Kamerūnas, žinoma, šiandien yra tikrai irgi susijęs su panašaus pobūdžio problemomis, o jis yra Afrikos centre. Taigi manau, kad ataskaita turėtų geografinė prasme e, būti kuo platesnė, o čia yra, mano supratimu, dvi problemos - valstybės silpnos. E, pažvelkime į PNUDO ataskaitą. Pačios skurdžiausios valstybės pasaulyje yra Afrikoje ir būtent šioje teritorijoje. Ir Sahelija prieš 20 metų siautėjo sausra ir sunaikinusi absoliučiai bet kokią žemės ūkio veiklą. Nepamirškime ir, kad ir klimatas čia susijęs. Aš pats esu iš Senegalo, esu iš to Sahelio regiono. Ir konstatuoju, kad mūsų miestas ir šalis yra tikra dykuma. Tai labai prisidėjo prie skurdo padidėjimo, to ypač tose valstybėse, kurios bandė vykdyti struktūrinius pakeitimus. Arba imkime Mali. Malio valstybės, vyriausybė labai nukentėjo nuo tos situacijos ir ypač kariuomenės rėmimas dėl to susilpnėjo. O ką jau kalbėti apie švietimą ir sveikatos apsaugą. Štai šiandien ir turime tokius rezultatus. Gynybos sistema neveikia, skurdas atsirado dėl įvairių priežasčių. Mums sakoma, kad e, tam tikrose e, valstybėse yra apie šimtas tūkstančių įsilaukštą įsilavinimą turinčių bedarbių jaunuolių. Taigi, yra ir ekonominė, ir karinė, ir kitokio pabudžio problema. Galime siūsti Prancūzijos ar kitos valstybės karinės pajėgas į kokią pusę e, kontinento valstybių, ar bent kokį 20, bet to nepakaks. Negalime. Negalime taip spręsti problemų. Turime spręsti ekonominę problemą, kuri yra pagrindas visų bėdų. Ką mes galim pasiūlyti jaunimui? Ką? Nieko. Vilties nebėra. Horizontai neatsiveria. O ką moteris? Juk e, skurdas turi moterišką veidą. Daugiausia moteris nukenčia. Negali turėti nusavybės. O dar noriu paminėti ir tą demografin, tuos demografinius pokyčius, vis didėjantį gimstamumą. Taigi, tas e, sprendimas karinė jėga problemų nieko neįspręs. Turime ekonominių priemonių imtis. Mes šiandieną e, srebėme tą košę, kurią privirė būtent tos nevykusios valstybių, nevykęs valstybių valdymas, valstybės valstybėms vadovauja vyriausybės, kurios neturi aps, jokios daugumos. Skurdas labai iššaknyjas. Daugelis gyvena už 50 euro centų per dieną. Moteris, šeimos, mo, motinos neišgali išmaitinti savo vaikų. Štai kokios mano pastamos. Thank you. And now we are coming to an end of... Ačiū. Baigiame šią posėdžio dalį. Noriu paklausti teisėjos Kufo. Ar, norit, ar turite kokiu nors skubių pastabų ir žinoma dėkoju Jums už dalyvavimą. Dvi pastabos. Pirmiausia, norėjau patikslinti teismo ir bandžių komisijos sąsąją, ryšį. man visada kildavo klausimas, kodėl susidaro įspūdis, kad tos dvi institucijos prastai bendradarbiauja.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 Dėkojame Jums mūsų vardu, ačiū, kad dalyvavote. Tikiuosi, kad kitą kartą galėsite atvykti asmeniškai arba pamatysime Jūs per kitas videokonferencijas. Ačiū Jums, dėkoju ir profesoriui už tai, kad atvyko, o dabar mes periname prie kito darbo tvarkės punkto. So uh, then now we have an exchange of views with. Dabar mes keisimės nuomonėmis su ponu Mužnieks. Jis yra Europos tarybos žmogaus teisų komisaras. Vakar rytą mes kalbėjome su ASEAN regiono atstovais, dabar išgirdote mūsų diskusiją su Afrikos Sąjungos atstovais ir mes jau Ne pirmą kartą diskutuojame su Europos taryba apie tai, kaip e, galėtume geriau bendradarbiauti ir kaip e, pasinaudoti jūsų išvadomis ir rekomendacijomis, kad patobulintume savo darbą. Vyksta mūsų susitikimai ir Strasbūrė, ir Briuselėje. Labai džiaugiamės, kad atvykote. Jūs jau gana seniai esate žmogaus teisų įgaliotinis. Pastarasis mūsų susitikimas vyko prieš metus, Jūs tada sakėte, kad e, norėtumėte atvykti į žmogaus teisų pakomitetį tada, kai jau būsite parengęs savo prioritetus ir iš vidaus žinosite, kokie yra aktualiausi klausimai. Taigi ačiū, kad atvykote ir kiek suprantu, vakar jūs lankėtės mano šalyje, buvote Berlyne, bendravote su Vokietijos žmogaus teisų gynimo bendruomenė, tai yra su atitinkamu komitetu Vokietijos parlamente ir teikėte rekomendacijų, kaip tobulinti darbą. Ir kiek suprantu, mūsų žmogaus teisų komisija neturi, neturi reitingo ir, kiek suprantu, pagrindinis, pagrindinė kliūtis yra šis komitetas. Mums bus labai įdomu išklausyti jūsų informacijos apie jūsų prioritetus ir aktualiausius klausimus. Kaip žinote, mūsų komitetas nagrinėja žmogaus teisų pažeidimus už ES ribų, bet daugelis dalykų yra susijęs su abiem aspektais. Mes taip pat lankomės Europos tarybai priklausančiose šalise, pažiūrėjau, lankėmės buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, taip pat kitose šalise ir taip pat mes kalbėjomės ir su ES kaimininių šalių žmogaus teisų gynėjais. Žodis jums. Ačiū pirmą kartą lankinaus, lankausi šiame pakomitetėje, nors mes ir buvome susitikę po to, kai pradėjau eiti savo pareigas praėjusiu metu valandį ir, žinoma, aš visada esu pasirengęs atvykti į šį pakomitetį, ypač Strasbūrę, ir pasikeisti nuomonėmis. Pirmiausia, šiek tiek pakalbėsiu apie savo įgaliojimus, savo darbo mandatą ir vėliau apie prioritetus, kuriuos jau pradėjau gyveninti. Mano biuras yra nepriklausoma ir nešališka institucija, kuriai yra patikėta padėti valstybėm, Europos tarybos valstybėms e, vykdyti įsipareigojimus žmogaus teisų srityje. Aš negaunu jokių instrukcijų nei iš valstybių, nei iš sekretoriato, nei iš parlamentinės asamblėjos. Nešališkumas reiškia, kad aš turiu dirbti su visomis 47 valstybėmis tai yra ir iššūkis, ir tam tikra privilegija, nes dažnai e, institucijos yra kaltinamos šališkumu. Aš, mano mandatas trunka šešerius metus, taigi aš šias pareigas einu jau vienerius metus. Didžioji mano darbo dalis susijusi su darbu su šalimis. Aš vykstu į šalis, su apsitinkame su pilietinės visuomenės atstovais, ministrais, ombudsmenais, parlamentų nariais, rengiame ataskaitas su rekomendacijomis ir vėliau stebime, kaip rekomendacijos įgyvendinamos. Vėlgi sutinku su ministrais, vykstu į šalis, sutinku su parlamentais, bendrauju su žiniasklaida. Šalis yra pasirinkamos pagal kelis kriterijus. Visų pirma, geografinė pusiausvėra, stengiuosi apriepti visus Europos tarybos regionus per metus, vykstu ne tik į pietus rytus, stengiuosi apsilankyti visur. Kitas kriterijus - laikas prabėgęs nuo pastarojo apsilankimo. Ir trečias e, - aktualiausi klausimai, kurie nusipelno mūsų dėmesio. Taigi keliauju daug, darbas labai intensyvus ir įdomus. Šiek tiek vėliau galėsime pakalbėti apie mūsų ryšius su ES. Mes palaikome labai gerus ryšius su pagrindinių teisų agentūra, taip pat sustinku su komisijos nariais, pavyzdžiui, šiandien susitiksiu su komisijos narė Krūs, taip pat su išorės veiksmų tarnyba ir su ponu Lambrinidis. Taip pat susitinku ir su ES delegacijomis ir atstovybėmis veikiančiomis įvairiose šalyse. Nuvykęs į kurią nors šalį visada stengiuosi E, padiskutuoti žmogaus teisų temą su tomis atstovybėmis. Taigi mūsų darbas e, papildo jūsų darbą ir manau, kad reikia pasinaudoti tuo papildomumu. Taigi kokie yra vidutinės trukmės prioritetai? Kol nebuvau e, išrinktas įgaliotiniu, teikiau paramą žmogaus teisų teismui. Aš manau, kad žmogaus teisų teismas yra žmo, Europos žmogaus teisų sistemos esminė dalis. Jeigu ši institucija neveiks tinkamai, tada pradės griūti visa sistema. Taigi aš lankausi šalise, iš kurių teismą pasiekia daug bylų. Yra tokių šalių, iš kurių daug daugiau bylų atkeliauja į teismą. E, kai kuriuose šalise daromi dideli žmogaus teisų pažeidimai. Aš, pavyzdžiui, neseniai lankiausi Italijoje, galbūt ta šalis nelabai jūs domina, bet ten kyla daug problemų dėl ilgai trunkančių bylų nagrinėjimų. Taip pat šiemet lankysiuos Rusijoje ir Turkijoje. Ten gilinsiuos į administracinę teiseną, teisingumo vykdymą ir bus parengtos dvi išsamios ataskaitos apie tas šalis. Taip pat dar viena darbo sritis raginimas e, valstybėms narėms įgyvendinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. E, kartais rengiami vizitai, kai sueina sprendimo prieimimo metinės. Taip pat e, su valstybėmis kalbu apie poreikį įgyveninti teismo sprendimus, kartais bendrauju su žiniasklaida, stengdamasis didinti informuotumą apie tą darbą, kuris turi būti atliekamas. Tai yra nuolatinis mano uždavinys, nuolatinė mano darbo dalis, dirbant su ES valstybėmis narėmis ir kitomis Europos tarybos šalimis. Dar viena mano darbo sritis - prieiga prie teisingumo. Kadangi siaučia ekonominė krizė, teisingumo prieinamumas smarkiai nukentėjo. Čia kalbu ne tik apie teisinę pagalbą, bet ir apie galimybę kreipti kitas institucijas. Šios problemos yra aktualios, pažiūrėjau, Albanijoje ir Gruzijoje. Ekonominės krizės poveikis ir griežtas taupimas yra svarbi tema. Manau, kad ji bus aktuali keletą metų ir jį paveikė daugelį Europos šalių. Ji kelia iššūkį ne tik pagrindinėms ekonominėms ir socialinėms teisėms Europoje, bet ir politinėms teisėms. Kalbu ne tik apie prieigą prie teisingumo, žinoma, yra mažinami e, kalėjimų biudžetai, mažinamas kalėjimų finansavimas. Taip pat kyla įtampa dėl policijos ir įvairių socialinių grupių daugėja rasizmo ir ksenofobijos apraiškų. Ši tema daugiau nagrinėjama ES negu už jos ribų. Pastaruoju metu lankiausi Portugalijoje ir Airijoje ir gilinausi šios aspektus. Krizė toliau tęsiasi ir taupimas veikia daugelį šalių, taip pat ir už ES ribų. Pažeidžiamiausios grupės labiausiai paveikė krizės ir viena iš grupių, į kurią kreipiame ypatingą dėmesį, yra Romo, Romai. Pagrindinės problemos, kurias sprendžiame spręsti, bandome spręsti, tai yra segregacija, prieiga prie švietimo sistemų, tai yra didelė problema daugelį Europos šalių ir ES ir už jos ribų. Toliau pilietybės neturėjimas. Žinote, kad daug buvusios Jugoslavijos piliečių dabar neturi pilietybės, e, dabar tai yra asmenys be pilietybės. Taip pat stengiamės kovoti su antičigoniškomis nuostatomis. Nemažai šalių yra patvirtinusios Romų integracijos strategijas ir įgyveninančias strategijas mes mm, skatiname šalis kovoti ir su priešiškomis nuostatomis Romų atžvilgių. Dar viena svarbi problema yra migracija, ji aktuali ir ES ir ne ES šalims. Ir kalbant apie Romus, manau, kad ES ir mano biuras turi daug galimybių bendradarbiauti. Mes savo darbe naudojame pagrindinių žmogaus teisų agentūros duomenimis, taip pat Daug duomenų gauname iš Junktinių tautų vystimo programos ir Pasaulio banko. Tai yra informacija apie ne ES šalis. Taigi reikalaujame, kad būtų parengtos Romų integracijos strategijos ir norėtume, kad valstybės prisimtų daugiau politinių įsipareigojimų. Taip pat norime, kad būtų geriau gyveninta rasinės lygybės direktyva. Viena iš šalių, dėl kurios rengsime pranešimą, kurį jūs gali dominti, kuris jūs gali dominti, tai yra pranešimas apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Ten kalbėsime ne tik apie Romų segregaciją, bet ir apie mėginimus m, mm, riboti laisvą Romų judėjimą. Yra bandoma užkirsti kelią Romams išvykti iš buvusios E, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, kad jie neprašytų prieglopčio kitose Europos šalise. Ir yra daug pavyzdžių, kai iš Romų yra atimami e, dokumentai, kad Romai neišvyktų iš šios šalies, kad nekiltų problemų dėl palengvinto vizų režimo su Europos Sąjunga. Manau, kad reikia analizuoti šią situaciją, reikia kalbėti apie Europoje migruojančius Romus, reikia kalbėti su kilmės šalimis, e, taip pat kalbėti apie draudimus išvykti iš šalies, dokumentų konfiskavimus, priverstinius gražinimus. Tai yra aktuali problema ne tik buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, bet ir Serbijoje bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dar vienas klausimas Mm, kuriam skiriu daug dėmesio, tai yra žiniasklaidos laisvė, skaitant žurnalistų apsaugą. Daug kalbu apie naujas informacinės technologijas ir žmogaus teisės. Čia dirbame su Azerbaidžianu ir kartu su EBPO atstovu Mijatovičiumi. Mes e, lankėmės Azerbaidžiane taip pat kartu su e, komisare Krus surengėme keitimąsi nuomonėmis su maždaug 15 Azerbaidžiano žurnalistų. Aš dar kartą vyksiu į Azerbaidžianą po keletos mėnesių ir po to bus parengta išsamei ataskaita apie žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę ir susirinkimų laisvę toje šalyje. Ir dar trumpai pasakysiu, kad svarbus mūsų partneriai yra žmogaus teisų gynėjai ir žmogaus teisų gynimo institucijos. Darbas su žmogaus teisų gynėjais yra konkrečiai paminėtas mano mandate. Mes nuolat susitinkame su žmogaus teisų gynėjais, gilinamės jų darbo sąlygas, susitinkame su jais atskirose šalise ir taip pat Strasbūrė, kai vyksta parlamentinės asamblėjos ir jeigu kyla grėsmė žmogaus teisų gynėjams, mes reikalavime, kad valstybės institucijos imtųsi priemonių ir užkirstų kelią išpoliams prieš juos. E, žmogaus teisų gynėjai yra svarbus partneriai, tai yra mūsų informacijos šaltiniai, tai yra tie asmenys, kurie gali skatinti įgyvendinti žmogaus teisų darbo tvarkę. Mes taip pat bendratarpiaujame su žmogaus teisų agentūra ir užmesgame ryšius su įvairiais žmogaus teisų gynimo tinklais. Po šio susitikimo aš susitiksiu ir su rytų partnerystės šalių ombudsmenais. Jums galbūt bus įdomu žinoti mano artimiausią kelionių tvarkaraštį per artimiausius kelis mėnesius. Šiemet vyksiu į Moldovą, taip pat lankysiuos ir Padnestrėje. Azerbaidžiane, Rusijoje, Turkijoje, Gruzijoje. Taip pat vyksiu į kai kurias ES šalis. Vyksiu į Estiją, Ispaniją ir keletą kitų šalių apie apsilankimus, kuriuose ambasadoriai dar nėra informuoti, taigi nenorėčiau skelbti šios informacijos Europos parlamento pakomitečio klausimuose. Taigi vėliau dar bus nu, numatytos temos, mano vizitų temos ir žinoma dabar esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Vis... Labai ačiū, ponas Ruota. Jūs kalbėjote, kad dirbate e, su įvairiais klausimais ir kad e, yra tarsi dvigubi standartai kai kuriuose valstybėse. E, Taigi, kai jūs pastebite šalyje, kad yra nesilaikoma žmogaus teisų, tai kokiosgi gali būti sankcijos, apie kurias jūs, pavyzdžiui, pranešate? Aš norėčiau konkrečiai sužinot, kokios tos įmanomos sankcijos, kad nebūtų atidėta rydienai tai, ką galima padaryti šiandien. Jūs kalbėjote apie rasizmą ir minėjote keletas valstybių. E, ten teisų nesilaikoma, bet kaip žinia, nėra ir jokių sankcijų. Aš nesu koks Dartanjanas, kuris šaly, atvykęs į šalį su uh, špaga išspręs visus klausimus. Mano uh, užduotis padėti šalims pradėti dialogą e, pagal Europos tarybos standartus, žmogaus teisų standartus. Kitas įk turime ir paramos, pagalbos programas, pavyzdžiui, kaip renkti prokurorus, teisėjus, mes galime jiems suteikti tokią paramą. Tačiau turime dėja pasikliauti valstybių narių gerą valią. Ir tai nėra mano tikslas kritikuoti vien tik tai dėl kritikos. Verčiau aš noriu parodyti kelią, kuris būtų grindžiamas Europos žmogaus teisų teismo standartais ir teismo praktika. Kitas įk, aišku, mes galime e, įtakoti valstybę, bet kitas įk to negalime padaryti. Viskas priklauso nuo politinio šalies konteksto, nuo mūsų pačių darbo, ar mums pavyksta, pavyzdžiui, rasti parlamento narį, ombudsmeną, ar ministrą, kuris linkės, pasisako už reformas. Kitas įk mes galime pagelbėti, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynėjams, kurie kitas įk kali ar yra kitokiose sąlygose. Taigi mes atkreipė dėmesį ne tik į šias problemas ir kalbame su politikais, bet ir su visuomenė Aš daug dirbu su žiniasklaida ir stengiuosi nukreipti dėmesį į tas problemas ir pasiūlyti sprendimus. Tačiau sankcijos tai tik tai žmogaus teisų teismas gali tokias sankcijas ir bausmes skirti arba reikalauti, pavyzdžiui, iš valstybės sumokėti baudą arba pakeisti šalies įstatymus. Taigi, tikrai didžioji mūsų darbo dalis yra su e, teismu, nes tai sudaro mūsų teisinį pagrindą ir tai mums naudinga, nes, pavyzdžiui, valstybėms narės galiu nurodyti, kad štai tai yra teisinės normos, po kuriomis jūs pasirašėte, taigi tai nėra tik tai mūsų ar kažkokių organizacijų taisyklės, bet tai jūsų taisyklės, prie kurių jūs prisijungiate. Aš pati dar turėčiau keletą klausimų dėl Europos žmogaus teisų teismo. Atsimenu, kad mes ir parlamente patvirtinome rezoliuciją prieš rengdami šį susitikimą ir mes labai pasisakome už tai, kad teismas būtų sustiprintas, nes kai kurie teismo sprendimai labai tinkami stiprinti ir mūsų politinius sprendimus. Tai yra e, vienas Italijos sprendimas, kuriame teigiama, kad e, mes turime tam tikrą mandatą kontroliuoti valstybių narių išorės sienas ir uh, mums privalu turėti apibrėžimą iš Strasbūro teismo, kaip žmonės galėtų prašyti prieglopšio. Ir tai mums labai padėjo. Yra ir kitos bylos, kur Europos taryba parengė ir pranešimus, jeigu neklystu, ponia Strinikė jį parengė, kai Libijos piliečiai atvyko į Europą ir jie buvo iš Europos išsiusti ir NATO laivynas nepadėjo tiems e, e, išsiustiems piliečiams. Taigi, sienų kontrolės klausimas. Mes prie šio klausimo dirbame parlamente jūs kalbėjote apie dvi valstybės Rusiją ir Turkiją. Ir gruodžio mėnesį buvo delegacija, kuri vyko e, į šią šalis ir susitiko į, su atstovais. Nes iš tų šalių bylų skaičius yra labai didelis ir mes siekiame tiesiog patobulinti šalių teisinę bazę, kad tokių bylų nebūtų tiek daug. Yra tiek daug bylų, kurios viena kitai prieštarauja ir tą teisinį vystimąsi trukdo. Mes buvome parengę ataskaitą apie Turkiją, tai yra metinė ataskaita ir Turkija rodos nori spręsti šios klausimus. Ir šitie teisiniai klausimai bus vieni iš pagrindinių. O dėl Rusijos, tai vakar mm, čia vyko diskusija, buvo užsienio reikalų ministerijos e, įgaliotinis žmogaus teisėms, jis dalyvavo mūsų diskusijose. Ir diskusijos vyko dėl to, kas Europoje laikosi, kas nesilaiko žmogaus teisų. Rodos, tai buvo pirmas kartas, kai mums pavyko e, peržengti tuos e, e, pasidalinimus ir padiskutuoti iš esmės. Taip pat jūs minėjote Romų klausimą. Vakar mes rengėme klausimą, diskutavome klausimą dėl Rusijos, kvietėme nevyriausybinės organizacijas, kalbėjome apie žiniasklaidos laisvę ir du dalyviai papasakojo, kokia yra situacija Rusijoje, kaip diskriminuojantį žmonės ir kaip jie mm, neturi prieigos prie teismų. Ir Romų bendruomenė tenai irgi yra diskriminuojama. Kol kas mes turime, neturime tokių teisinių priemonių, kurios leistų pareikalauti, pavyzdžiui, iš vyriausybių paimti, imtis kažkokių veiksmų. Jūs minėjote pasų konfiskavimą iš tų asmenų, kurie nori keliauti į ES. Tai Norėčiau, kad šios klausimus jūs aptartumėte ir tolimesniuose savo susitikimuose. Taigi, būtų labai pravartu, kad informaciją pasikeistume ir ateityje. Ponas Ruota taip pat iškėlė sankcijų klausimą. Grįžtų prie Rusijos temos. Mes, kaip parlamentas, patikime rekomendaciją ir tiesiog klausime, kodėl nesimama Mm, sankcijų Magnitskio byloje, nes yra nedidelė grupė, kuri yra atsakinga už šios dalykus. Ir dėja, mes kaip parlamentarai, kalbėdami valstybėms, negalime turėti daug įtakos. Kaip valstybės narės gali paspartinti šitą procesą, kai aš užduodu klausimą, atsakymą nesulaukiu. Sankcijos politinių prasme yra labai sunkus klausimas. tas sankcijos klausimas iš ties problematiškas. Dėkoju pirmininkė. Dovanokite, kad atėjau pavėlavusiu, nes turėjau balsuoti kitame komitete ir iki galo negirdėjau pranešimo. Turiu klausimą. Nacionalinės lingvistinės mažumos kaip jos yra suprantamas Europos taryboje. Nes e, tų kalbinių mažumų e, problemų sprendimai turėtų ateiti iš būtent Europos tarybos. Bendrai paėmus viskas atrodo gražu yra taisyklės, bet kai sprendžiamos konkrečios problemos, tai viskas darosi komplikuota. Taigi noriu paklausti, ar jūs m, mm, esate numatęs, ką nors daryti šioje srityje ir ką konkrečiai. Taigi pirmiausia, norėčiau atsakyti į pirmininkės užduotus klausimus dėl Europos žmogaus teisų teismo ir migracijos. Aš puikiai suprantu, kad buvo ta byla dėl Italijos, dėl Italijos byla, byla kuri išsiunčia atgal emigrantus. Ir aš, kai lankiausi Italijoje, tą spre, kalbė, apie tą kalbėjau. Pranešimas e, aiškiai įrodo, jog yra tam tikrų žmogaus teisų problemų ir trūkumų Italijoje, ypač e, dėl tų žmonių, kurie keliauja jūrą. Dabar dėl žmogaus teisų ir migracijos mes taryboje tikrai turime daug problemų su ES. Yra direktyva leidžianti valstybėms narėjams e, sulaikyti iki 18 mėnesių nelegalius migrantus. Tai yra nežmogiškai, be jokio tikslo ir neturi jokios naudos. Tai yra sulaikimas turėtų būti kaip tik paskutinė priemonė. Pažvelgus į statistiką, pažiūrėkime, kaip nelegalūs migrantai buvo deportuoti po to sulaikymo. Tai procentas yra mažutis. Taigi, tokios yra es direktyvų nuostatos ir daugelio šalių problemų tikrai yra dėl Rusijos ir Turkijos. Situacijos, aišku, skirtingos. Vienas yra ir panašumas. Yra abiejose šalise teisingumo ministrai, kurie pasisako už reformas, bet aplinka jiems reformų atlikti neleidžia. Pavyzdžiui, Rusijoje, kaip jau minėjau, žmogaus teisų teismas e, pasiūlė teisinį pagrindą užmėgsti labai e, glaudų dialogą su Rusijos pareigūnais ir jie suvokia tas problemas. Jie nori sumažinti tą bylų srautą į teisingų, e, žmogaus teisų teismą. Tai problema ne tik Rusijoje, bet Ukrainoje ir Turkijoje. Bėda ne tik, kad politikai kišosi į teismų darbus, bet e, bėda, kad e, teisėjai negina asmenų teisių. Antai Magnitskio byloje, kai Putinas padarė pareiškimą, tai tuomet e, prokurorai nutraukė vieno mediko persikiojimą, kuris e, dalyvavo Magnitskio bylos tyrimė. Tai bėda, tas politikų kišimasis. Ir yra erdvės tobulėti. Dėl Magnitskio bylos, tai mano mandatas neleidžia nagrinėti individualių bylų, bet akivaizdu, kad tai rodo kitų platesnių problemų e, buvimą. Buvo minėta korupcija, Būtina kovoti su korupcija, norint pasistumėti į priekį. Aš dėmesį telkiu į žmogaus teisės. Tai pavyzdžiui, kaip, kokios yra kalinių sąlygos, kokios yra mm, sveikatos priežiūros paslaugos jiems teigiamos ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, kaip kokios yra baudžiamosios sankcijos e, taikomos asmenims, kurie jau yra mirę Turkijoje. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame su teisingumo ministru ir atrodo Turkijos situacija sudėtinga dėl kelių faktorių, nes yra Sirijos pabėgėliai, toliau e, kurdų mažumos e, situaciją. Taip pat teismų sistemos problemos, mūsų supratimu, būtent šitos sistemos trūkumai e, prisideda prie to, kad kalinė mažai žurnalistų, varžoma žodžio laisvė. Teisingumo ministras yra tikrai reformuotojas, tačiau daugeliu atveju jo kompetencija neleidžia tų reformų gyvendinti. Taigi mes tęsime bendradarbiavimą, kaip e, vyksta teismų reforma, kaip veikia žmogaus teisų institucijos ir žiūrėsime, kaip mes galime padėti Turgijai spręsti šiuos e, teisinius klausimus, taip pat ir žmogaus teisų klausimus. Dabar dėl Turkijos dar yra vienas e, sudėtingas dalykas, kurį išgirdau iš teisingumo ministro. Neva ES nepaskelbė savo ataskaitos apie teismus ir žmogaus teises Turkijoje. Žinoma, ES ir Turkijos santykiai yra ilga istorija, bet e, ministras paminėjo, kad tokių ir kitokių ES ataskaitų paskelbimas labai prisidėtų prie reformų sėkmės. Dabar dėl Romų ir apskritai e, mažumų, tai aš nenoriu tarsi atlikti papildomo darbo, kuris jau yra darbos, bet tiesiog sustiprinti teisė, žmogaus teisų teismo darbą ir panašius dalykus. Taigi, pažiūrėti, kaip vykdomos rekomendacijos, ar jos įgyvendinamos, apie jas informuoti valstybės. Ir dabar dėl kalbinių mm, mažumų dėl Romų mažumos teisių. Taip jinai yra pripažįstama mažuma, bet ne visose valstybėse. Turkijoje tai yra toks atvejis. Yra religinės mažumos, kurios nėra pripažįstamos. Ir mes e, stengiamės čia kartu dirbti su komisaru dėl tiek tų tautinių mažumų Jugoslavijoje ir buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje, ypač dėl švietimo klausimų, dėl kliūčių Romų mažumos asmenims įgyti išsilavinimą. Taigi diskriminacijos klausimai. Ar nėra kliūčių šalyje dėl tos diskriminacijos siek įgyti išsilavinimą. Rusijoje mes su teisingumo ministru kalbėjome apie migracijos problemas. Nu, tikrai migracijos problemos, tiek mažumų problemos yra aštrios Rusijoje. Turkijoje buvo parengtas e, mano pirmtako pranešimas ir ataskaita apie mažumas, apie migraciją. Taigi, klausimai kartojasi. Taip. Bet romų klausimas iškyla dažniausiai, kai kalbame apie mažumas ir mažumų diskriminaciją. And freedom of Yeah, well, I, I don't know if I answered. If I... Nežinau, ar man pavyko atsakyti į jūsų klausimą dėl mažumų, bet klausimas mūsų darbė tikrai pasitaiko toks. No, so Uh, okay, we have also the representative from the External Action Service, but you said you dar yra išorės veiksmų tarnybos atstovas, bet atrodo, jūs nenorite komentuoti. Tikiuosi, čia nėra dėl to jokių problemų. Kitas klausimas, kuris yra labai sudėtingas, yra ES prisijungimas prie žmogaus teisų konvencijos. Tai kiek toli mes čia esame pažengę? Galiu Jums užduoti šį klausimą. Kiek esame pažengę rengdami, rengdamiesi šiam klausimui, ponė Savonai? Uh, on the latter point, I've not come prepared because it's not really directly related to. Na, kalbant apie pastarąjį punktą, nesu pasirinkęs atsakyti į šį klausimą, kadangi tai nėra tiesiogiai susijęs su mūsų darbu su komis, komisaru. Uh, Na, manau, jog darbas tęsiasi, tačiau nenorėčiau to komentuoti. Tai yra gana subtilios dėrybos ir nenorėčiau kažko sakyti improvizuotai. Na, jūs man suteikite žodį ir tokiamis aplinkybėmis tiesiog sudėtinga būtų iš vis nieko nepasakyti, bet ne, mes nesame nieko parengę kol kas. Bet žinoma, pasinaudodama šią progą norėčiau pabrėžti, kad mes tęsime glaudų bendradarbiavimą su Europos taryba. O kalbant e, apie pusiau asmeninį lygį, aš pats dalyvavau rengiantis, rengiant strateginę sąrangą bendradarbiavau su ES specialiuoju atstovu. Žinau, kad daugelis šių klausimų buvo iškelta Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje apie tai, ar e, galėtų būti koks nors dubliavimasis, ar įvyktų kažkoks nesusipratimas e, dėl e, Europos vadovų tarybos ir Europos Sąjungos socialiojo įgaliotinio bendradarbiavimo ir iš patirties galime pasakyti, kad taip nebuvo. Ir priešingai, kaip ir jūs pats minėjote, įvyko susitikimas su Stavros e, Labranitis ir manau, jog tai buvo tikrai labai puikus pavyzdys, rodantis, kad dvi institucijos puikiai bendradarbiauja. Uh, on... Na, jeigu leisite, turiu keletą pastabų dėl bendradarbiavimo su Europos išorės veiksmų tarnyba. Manau, jog tai yra labai geras bendradarbiavimas e, darbinėme lygyje. Pavyzdžiui, mes vykome į vakarų Balkanų šalis arba rytų kaiminystės šalis. Uh, Mano institucija susisiekė su atitinkamai žmonėmis išorės veiksmų tarnyboje. Ir manau, jau kalbant apie tam tikras šalis, labai svarbu, jog mes labai glaužiai bendradarbiautume, pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalis arba rytų partnerystės šalis. Joms yra svarbi ES prisijungimo perspektyva. Ir bendradarbiavimas žmogaus teisų srityje yra labai glaužiai su tuo susijęs. Kalbant apie Turkiją ir Rusiją, situacija yra šiek tiek sudėtingesnė, kaip jau sakiau, ten yra tam tikras bagažas, kalbant apie mūsų santykius kurie galbūt galėtų apsunkinti mano darbą arba Europos, vadov, Europos tarybos darbą. Kalbant apie poną Labranidį, turėjau keletą puikių susitikimų su juo, taip pat ir šį vakarą su juo susitiksiu ir man susidarė įspūdis, kad Europos taryboje e, dažniausiai mūsų darbo tvarkė šiek tiek dubliuojasi klausimų dėl Rusijos atvejais, kalbant apie įvairius įsivaizdavimus Rusijos atžvilgių, manau, jog būtų įdomu pasižiūrėti, kaip dabar išsiplėtojo ta tarnyba. Na, aš iš tikrųjų turėjau viską pradėti nuo nulio, pradėjęs savo darbą ir man dabar būtų įdomu pasižiūrėti, kaip jis išplėtojo savo viziją, savo vaidmenį, vykdydamas savo veiklą. Mūsų darbos rytis šiek tiek persidengia LGBT klausimų atveju, o kitas rytis yra interneto klausimai. Manau, jog čia mes galėtume labai naudingai pasikeisti žiniomis tiek Rusijos klausimų, tiek ir kitais klausimais. Mes tikrai galime daug ką nuveikti kartu. Interneto klausimas tikrai taps vis didesnė mano darbo dalimi ateinančiais metais. Vykdysime stebėseną įvairiose šalyse žiūrint, kaip valstybės, pavyzdžiui, galbūt neteisingai riboja prieigą prie interneto. Taip pat nagrinėsime tokius klausimus kaip privatumas, duomenų apsauga. Ypač kalbant apie tokias valstybės, kurios siekia pradėti taikyti internetą ir kitas šiuolaikinės technologijas ir kaip tai gali sėti su žmogaus teisų ribojimu. Dar turiu du dalykus, apie kuriuos norėčiau Jums pranešti. Jūs dirbate e, su pranešimu dėl buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Parlamente mes taip pat rengėme pranešimą. Ponas Havartas šiuo metu lankosi Sierra Leonėje. Galbūt būtų naudinga pasikeisti patirtimi ir šioje srityje. Šis pranešimas kol kas nėra patvirtintas, bet manau, jog jis taip pat jums galėtų būti naudingas. Kiti pranešimai, su kuriais dirbame, yra pranešimas dėl korupcijos ir jos poveikio žmogaus teisėms. Uh, už ES ribų. Taigi pasižiūrėsime, kaip mums pavyks jį parengti, tačiau planuojame taip pat parengti pranešimą dėl žiniasklaidos, dėl religijos laisvės ir tikėjimo laisvės. Jūs sakėte, kad jūsų kadencija tęsis šešerius metus. Parlamento rinkimai vyks 2014 metais, taigi mes turėsime parengti šios pranešimus iki birželio mėnesio. Uh, Nežinau, kaip pavyks bendradarbiauti, bet dar vienas klausimas. Ar manote, kad Europos tarybos parlamentinė asamblėja ir mūsų parlamentas ir mūsų komitetas galbūt būtų naudinga labiau keistis patirtimi, daugiau bendradarbiauti? Žinau, kad ten yra parlamentinė asamblėja, tačiau galbūt ten dalyvauja daugiausia nacionalinio parlamentų atstovai, ne Europos Sąjungos parlamento atstovai. Na, pirmiausia, kalbant apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, mes po kelių savaičių paskelbsime pranešimą, tačiau palauksime savaitę po to, kai įvyks nacionaliniai rinkimai. Ten yra du svarbus klausimai. Vienas yra susijęs su Romų, Romais, ypač segregacija ir švietimu, taip pat klausimai susijęs su E, pilietybės neturėjimu ir galimybę kreiptis į teisingumą. Venecijos komisija, komisija taip pat paskelbė nuomonę šiuo klausimu. Taigi, manyčiau, jog būtų naudinga pasižiūrėti į mūsų darbą šioje srityje. Europos tarybos parlamentinė asamblėja, taip, ten dalyvauja nacionaliniai parlamentarai, kai kurie veikia aktyviau negu kai kurie kiti. Uh, kai kurie yra ypač aktyvūs, rengia daugybę pranešimų įvairiais klausimais. Kiti, manau, labiau rūpinasi tuo, kas vyksta jų pačių šalyse, tačiau taip pat mes turime puikių komitetų, pakomitėčių, pranešėjų, kurie rengia konkrečius klausimus. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, Strasbūrė jūs norėtumėte juos pasikviesti, uh, Galbūt galėtumėte pasikviesti, pavyzdžiui, pranešėją LGBT klausimais arba pranešėją, kuris rengia pranešimą žiniasklaidos laisvės klausimų. Taip pat turime pranešėjų nagrinėjančių konkrečias šalis, padėti ten. Taigi, manyčiau, jog jums būtų labai naudinga pasikviesti atitinkamus pranešėjus ir pateikti trumpas apžvalgas apie savo darbą. Tikrai manau, jog jums tai tikrai pagelbėtų. Ambasadorių, galbūt ir jūs norėjote kažką papildyti. Mm. Taip, ponė pirmininkė, norėčiau Jūs informuoti apie tai, kad e, vyks susitikimas, e, kur dalyvaus parlamentinė asamblėja ir Europos parlamentas. Ir praėjusiame posėdėje dalyvavo du prezidentai, taip pat ir Martinas Šulcas e, šiuo metu gruodžio mėnesį ir ten buvo susitarta, kad abi asamblėjos derins savo darbo atvarkės tam, kad būtų galima keisis taip pat ir įvairiais pranešimais bei dokumentais, renkti bendrus posėdžius atitinkamai, ypač kalbant apie pranešimus, kurie buvo parengti dviejose pastarosiuose asamblėjose ir kurie būtų labai naudingi jūsų darbui. Ačiū. Gerai, labai ačiū. Manau, jog mes baigiame šią dalį? Galbūt norėtumėte dar kažką pasakyti, jeigu ne, na, žinote, tikrai visuomet labai sudėtinga, bet nėra jokių sričių, kur mes nesutartume. Tai tikrai yra puiku. Smagu išgirsti ir jūsų prioritetus. Galėsime sustiprinti vieni kitų veiklą. negaliu kalbėti apie ES delegacijas, bet teoriškai, kiek žinau, dauguma ES delegacijų kreipia didžiulį dėmesį į žmogaus teises. Ir jeigu lankysitės Turkijoje arba Rusijoje, tai tikrai yra labai geras šaltinis susitikti su jais. Ir tik, taip pat tikėkime, kad Strasbūrė, o taip pat ir Briuselėje vėl jūs pamatysime. Taip, aš nuolat atvykstu į Briuselį, taip pat ir į Strasbūrą, Jūs reguliariai vykstate, tikrai būtų malonu susitikti jums patogiu metu. Kai buvau Turkijoje, e, buvau susitikę su ES delegacija, mes kartu pusryčiavome, pasikeitėme nuomonėmis, taip pat susitikau su buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovais, ES e delegacija, ambasadoriais, tikrai turime gerus kontaktus su išorės veiksmų tarnyba. Manau, jog reikia ir toliau palaikyti šį bendradarbiavimą ir galėsime daug nuveikti ateityje. Ačiū. So, uh, let us continue now. Taigi tęskime darbą. Tikiuosi, kad mūsų technika veikia. Prašau susėsti. Dabar vyks klausimais apie tarptautinę humanitarinę teisę, ypatingą dėmesį skiriant Sirijai. Aptardami šį klausimą išplėstinėme komiteto biure, supratome, kad šis klausimas labai sudėtingas. Taip yra ne tik todėl, kad Sirijoje padėtis yra labai sunkiai, bet ir todėl, kad tarptautinės gairės dėl tarptautinės humanitarnės teisės buvo parengtos ir patvirtintos, bet mes nelabai apie jas žinome, nelabai jas išmanome. Taigi mes Esame dėkingi už tai, kad nevyriausybinė organizacija Amnesty International kreipėsi į pirmininkaujančią Airiją ir prašė įsteigti humanitarnės teisės darbo grupę, kad būtų parengtos geresnės gairės dėl tarptautinės humanitarnės teisės įgyvendinimo. tai buvo kalbėta 2011 m. nevyriausybinio organizacijų forume. Taigi mes pradėjome diskusijas, bandėme aiškintis, kas vyksta Sirijoje. Taip pat buvo surinktos dar vienos e, diskusijos. Žmogaus teisų pakomitetėje labai džiaugiamės, kad galime, kad pavyko surenkti šios klausimus kartu su vystimosi komitetu sveikinuosi su jo atstove ir dabar turime galimybę plačiau padiskutuoti, ką galime nuveikti šioje srityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų pakomitetėje mes nagrinėjame visas žmogaus teisės Ir matome, kad įvairios teisės, socialinės ir politinės, ekonominės ir kultūrinės yra smarkiai persipinusios. Ir žinau, kad ir vystimusis rytyje daug dėmesio yra skiriama žmogaus teisėms. Vakar mes kalbėjome apie Rusiją, šis klausimas dažnai figuruoja mūsų darbo tvarkėje. Vakar aiškinomės, kaip ekonominė krizė paveikė skurdžiai gyvenančius žmonės Rusijoje, taip pat aiškinomės, kas patiria didžiausią diskriminaciją. Akivaizdu, kad e, yra daug žmogaus teisų pažeidimų, yra pažeidžiamos ekonominės ir socialinės teisės, taigi mūsų šioje srityje mūsų laukia daug darbo. Žodis dėvė komiteto atstoviai. Dėkuoju pirmininkė, man labai džiugu dalyvauti šiuose viešuose klausimuose, kurį surengė mūsų dokumentetai, net jeigu ir tikrai tos temos yra labai sudėtingos, o ypač situacija Sirijoje yra labai kebli. Dabar mes galime tik tai konstatuoti, jog Sirijos tragedijos akivaizdoje esame mes bejėgiai, kurios metu nukentėjo labai daug gyventojų. Politiniai sprendimai kasdien darosi vis sunkiau primami. Dėl to aš te galėčiau išreikšti dabar savo solidarumą Sirijos gyventojams ir piliečiams kokiu nors laišku, o to dėja nepakanka, nes tiek Sirijoje, tiek kaiminėse valstybėse humanitarinė padėtis blogėja ir nekiek negerėja kaip ką tik mums pranešė ponia Kristalina Žorževa, kurie apie tai informavo praeitą pirmadienį vystimosi komitete. Penkiolika humanitarinių organizacijų darbuotojų neteko savo gyvybės ir žuvo per susišaudimus arba kitokius konfliktus. Mes žinome, kad taip pat ligoninės buvo bombarduotos ir sudėtinga pasiekti pačius atokiausius šalies pakrašius, ypač šalies šiaurę. Humanitarinė pagalba nėra tik tai finansavimas. Ir čia noriu pasiskūsti mūsų finansavimo biudžetas, kasmetinis biudžetas buvo sumažinas per pus. Taigi, turi tas finansavimas būti atitinkamas, bet taip pat privalome, kad pagal tarptautinę teisę būtų užtikrintos galimybės patekti į visus šalies regionus. Mes skiriame didžiulę reikšmę humanitariniam principams. Tai yra nepriklausomumui, nešališkumui ir tiems principams, kurie yra um, įrašyti į tarptautinę humanitarinę teisę. Tuo mes remiamės, kad uh, šitie principai leistų mums veikti uh, toje šalyje, kai uh, kontekstas yra labai sudėtingas. Tai yra ES įsipareigojimas. Ir jisai yra Europos konsensuso dėl humanitarnės pagalbos dalis, kurį parengė komisija ir parlamentas 2007 metais. Komisaras mums patvirtino, kad Europos teikiama humanitarinė pagalba pagal visus principus yra teikiama ir primama visiems Sirijos konflikto dalyviams. Ir mes perspėjome, kad šita humanitarnė pagalba nebūtų politizuojama, nes vietoje dirbančiams humanitarniams darbuotojams taptų labai sudėtinga konkrečiai tą pagalbą teikti, nesvarbu, ar tai būtų Sirijos e, kovotojai ar vyriausybės kovotojai. Mūsų iššūkiai, su kuriais mes susidurime humanitarnėje srityje, yra sudėtingi, nes konfliktas yra ginkluotas ir apie tai mums, mums daugiau informuos ponas Tibroveris. Dėkuoju. Merci. Dėkuoju labai. E, iš tiesų jūs palengvinote mano užduotį šį rytą, dar padarydama nuorodą į tą pranešimą, kurį parengė Georgieva pirmadienį vystimosi komitete. E, jūs priminėte, kokios yra pagrindinės žinios, užduotis kasdieninės užduotis ir akivaizdu, kad e, per pastarosius metus šita humanitarnė krizė yra tikrai baisiausia. Sirija yra tikras pavyzdys, e, kurioje matome, kaip yra pažeidžiamos humanitarnės teisės. Prieš e, du metus 2 milijonai gyventojų jiems reikėjo tos pagalbos. Tūkstančiai, buvo tūkstančiai e, pabėgėlių. Ir sunku prognozuoti, kaip situacija vystysis vėliau, bet e, dabar mes esame linkę galvoti apie juodžiausią scenarijų ir uh, situacija kol kas negerėja. Taigi, pažeidimų sąrašas didžiulis. Taptautinis tyrimų komitetas e, vasario 18 dieną parengė ataskaitą apie situaciją, manau, kad kai kas pakomentuos tai. Ir ši ataskaita pabrėžia, kad karo nusikaltimai prieš hum, humanitarinius darbuotojus ir atliekami tiek kovotojų, tiek vyriausybės. Ir tai susiję su kovų, ginkluotų kovų a, e, intensyvumu. Taigi, šis tarptautinis tyrimų komitetas rekomenduoja, kad jungtinių tautų saugumo taryba imtųsi konkrečių veiksmų ir darydama nuorodą į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Atrodo, kad čia yra pakastas šuo. Mat, jungtinių tautų saugumo taryba kol kas nesugebėjo pasiūsti vieningos žinios ne tik dėl humanitarnių teisių pažeidimo, bet dėl paprastų esminių klausimų ir dėl karinio konflikto klausimų. ES užsienio reikalų ministrai ir Europos taryba nepaliaujamai kalbėjo apie tarptautinių teisių ir humanitarnės teisės pažeidimus. Ir Europos taryba patvirtino rezoliuciją šią savaitę. Taip pat yra žmonės manantis, kad kol nėra veiksnus Junktinių tautų saugumo tarybos darbas, tai tol tos pasiekmes tęsis. Kokia yra iš tiesų humanitarnė padėtis? Kovų intensyvi, intensyvi kova iš tiesų ir susirėmimai padarė prieimą prie tų nukentėjusių labai sudėtinga. Statistika yra tikrai bloga. Poreikiai didėja milžiniškų greičių. Ir pagalbą sudėtinga teikti. Komisija naudojasi visais įmanomais kanalais, kad e, būtų teikiama pagalba. Tačiau tai nėra paprasta ir kol kas mums nesiseka to padaryti. Nes būtinas arba vyriausybės, arba sukilėlių sutikimas o sukilėliai patys nėra kažkokia gerai organizuota struktūra. Arba būtinas kaimininių valstybių sutikimas, o jų visos bent jau formaliai patvirtino, kad jos nepažeis Sirijos suvereniteto. Nesenai buvo atkreiptas dėmesys ir į situacija Šiaurės Sirijoje, kuri yra, yra tikrai sudėtinga, bloga, bet nėra tokia bloga kaip likusioje šalies dalyje. Šiaurės Sirijoje e, būtina teikti skubę pagalbą, siekiant išsaugoti daugelį, daugelį, gyvybę daugeliu gyventojų, nes yra susikaupę daug gyventojų prie Turkijos sienų, kurie ruošiasi emigruoti ir jiems būtina teikti pagalbą ir būtina prieiti prie tų uh, žmonių, kuriems tos pagalbos reikia. Na, yra vienas ir pozityvus ženklas. Tai yra tam tikra tarp valstybinė veikla ir jungtinių tautų kai kurioms vilksinėms pavyko pasiekti šiaurės Sirijos regioną. Tačiau tokių veiksmų mastai yra ribotai, riboti, to nepakanka užpildyti visiems poreikiams ir norint pasiekti tenkinamų rezultatų, būtina užmėgsti tą dialogą kaip įmanoma greičiau, nes situacija yra labai bloga ir skubi. Siekiant teikti pagalbą tiems žmonėms, kuriems jos reikia, tą būtiniausią pagalbą, yra būtina. Apsaugos priemonės yra pačios svarbiausios. Buvo minėtos moteris, darau nuorodą į ataskaitą į e, ataskaita apie moteris, moterių teisės pažeidimus ir žudimus. Taigi, apibendrindamas galiu tik tai priminti, kad nebaudžiamumas tik tai prisidės prie vargo ir skurdo ir situacijos blogėjimo. Jeigu Junktinių tautų saugumo taryboje nebus primami sprendimai, tai mes vėlgi niekiek nepagerinsime situacijos. Taigi būtina pasiekti tą konsensusą siekiant, kad e, humanitarnė pagalba nukeliautų ten, kur jinai yra reikalinga ir pagelbėtų Sirijos kenčiantiems gyventojams. Kad mūsų pastangos būtų veiksmingesnės nei buvo iki šiol. Ir kad būtų tenkinami tie minimalus poreikiai tiek dabartinėmis, tiek ir ateities sąlygomis. Dėkoju ponui Depraveriui. Prieš suteikdama ambasadoriui iš Šveicarijos norėčiau padėkoti jam už e, pradėtą iniciatyvą, nes Sirijos situaciją taryba atrodo, saugumo taryba nukreips į tarptautinį baudžiamą į teismą. Šie klausimai yra ES prioritetas ir dėja ES ir visos valstybės narės neturi vieningos nuomonės. Taigi net iniciatyva yra gera, tai yra tik tai viena valstybė, Švedija, kuri neparėmė tos iniciatyvos. Rodos, kad e, sunku suprasti tą Švedijos poziciją. Taigi, ambasadoriu Lank, dėkoju, kad atvykote. Tikiuosi, kad jūs kalbėsite ne tik apie Šveicariją, bet ir ir taip pat apie ICAC situaciją. Dėkuoju. Yeah. Madam Chair of the Subcommittee on Human Rights. Pirmininkė, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė, visų pirma, ačiū Jums už malonius žodžius, ačiū, kad paminėjote tai, ką yra nuveikusi Šveicarija. Stengdamasi E, pasiekti, kad e, Sirijos situacija būtų e, nagrinėjama tarptautinė baudžiamųjų bylų bausme. Deve komiteto pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, ponios ir ponai. Žinoma, man labai didelė garbė dalyvauti šiuose bendruose viešuosiuose svarstymuose dėl tarptautinės humanitarinės teisės Šveicarijos vyriausybės vardu norėčiau padėkoti Jums už šį kvietimą. Kaip jau sakiau, pirmininkė, kalbėsiu apie bendrą Šveicarijos ir ICRC iniciatyvą, siekiant, kad būtų labiau laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės principų. Ir apie tai buvo pirmą kartą kalbėta tarptautinėje Raudonojo kryžiaus ir pusmenolio agentūrų organizacijos konferencijoje. Sirijoje yra kilusi humanitarnė krizė ir norėčiau akcentuoti, kad Šveicarijos ICRC iniciatyva neturi būti vertinama kaip susijusi su konkrečiais konfliktais, nei Sirijoje, nei kur nuo jo nors kitoje šalyje. Bet, žinoma, Tie konfliktai, kuriuose yra nuolat pažeidinėjama tarptautinė humanitarinė teisė, akcentuoja mūsų darbo svarbą. Kalbant apie Šveicarijos atskiras pastangas užtikrinti tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimą Sirijos kontekste ir kovojant su nebaudžiamumu už karo nusikaltimumus, čia, manau, pakaktų paminėti štai ką. Mano šalies iniciatyva buvo parengtas raštas, kurį pasirašė beveik 60 šalių. E, gruodžio 14, atsiprašau, sausio 14 dieną šis raštas buvo nusiųstas Junktinių tautų saugumo tarybai. Jame raginama perduoti, nagrinėti daugybę padarytų nusikaltimų Sirijoje tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo prokurorui. Ir mes čia darome nuorodą į Hartijos atitinkamą straipsnį. Šveicarija taip pat džiaugiasi, kad ir ES ministrų taryba kreipėsi į Junktinių tautų saugumo tarybą, prašydama kaip galima greičiau reaguoti į padėtį Sirijoje. Ir tame kreipimėsi buvo padaryta nuoroda ir į tą raštą, kuris Šveicarijos iniciatyva buvo nusiųstas Junktinių tautų saugumo tarybai. Pone Suponai, praėjusiai sekmadienį, vasario 17 dieną, Tarptautinis Raudonojo kryžiaus komitetas, kuris buvo įsteigtas 800, 1863 metais, tai padarė penki Ženevos gyventojai, e, prieš penkias dienas šventė savo e, sukakti. Ir po metų tarptautinė bendruomenė minės Ženevos konvencijos prieimimo sukakti. Ta konvencija buvo tvirtinta 1864 metais ir tai buvo pirmoji tarptautinės humanitarnės teisės konvencija. Tai yra svarbus civilizacijos pasiekimas, rodantis, kad ginkluoti konfliktai yra nuolatinis žmogaus egzistencijos reiškinys ir būtina imtis priemonių, kad užkirstume kelią nereikalingoms kančioms ir kad nebūtų uh, pasiduota barbariškumui. Tarptautinė humanitarinė teisėje numatyta, kad vykstant karui turi būti numatytos priemonės pažeidimams užkardyti, bet kai e, daromi pažeidimai, reikia imtis priemonių jiems e, e, sustabdyti. Ir trečia, reikia patraukti e, atsakomybę asmenis atsakingus už tuos pažeidimus. Taigi, nors buvo pasiekta nemažai pasiekimų, nemažai yra pasiekta, tačiau net ir praėjus 150 metų nuo to, kai prasidėjo tarptautinės humanitarinės teisės kodifikacija, mažai kada pavyksta sustabdyti konfliktus. Tai yra didelis iššūkis tarptautiniai humanitariniai teisiai. Ir turiu pasakyti, kad iki šiol kelia nerima tarptautinės humanitarnės teisės pažeidinėjimai, kylant ginkluotėms konfliktams. Ir tuos pažeidimus daro ir valstybinės, ir nevalstybinės ginkluotos grupuotės. Ir tai daro didelę žalę ir kariškiams, konflikto dalyviams ir civiliams gyventojams. Visi šie dalykai kelia didelį susirūpinimą dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, labai nukenčia aukos, antra, kyla grėsmė pačiai tarptautiniai humanitariniai teisė. Ne viena teisė negali išsaugoti savo patikimumo ir negali būti priimama, jeigu e, dažni ir dideli pažeidinimai nesulaukia deramo atsako. Tokių pažeidimų nebūtų, jeigu visos šalis laikytųsi THT. Taigi, kitaip tariant, pagrindinė problema yra ne neefektyvumas ar tos teisės nebuvimas, bet tiesiog ar taisyklių nebuvimas, bet plačiai paplitęs tų taisyklių nesilaikimas. Taigi reikia ne naujų esminių taisyklių. Reikia patvirtinti priemonės, kurios užtikrintų geresnį galiojančios teisės laikymasi. Siekiant stebėti, kaip yra laikomasi teisės, Ženevos konvencijoje ir jos pirmasis protokolas numato keletą mechanizmų. Akcentuoju, kad tų mechanizmų yra keli, tik keletas, bet tie mechanizmai yra suformuoluoti taip, kad bent jau dabar jiems sunku atlikti savo funkciją. Visų pirma, tie mechanizmai netitinka šių dienų realijų, kadangi jie buvo mm, skirti netarptautiniams ginkluotėms konfliktams, nes būtent daugiausia dabar, o dabar daugiausia konfliktų yra kitokie ir jiems nėra parengtų priemonių. Kitas dalykas. Neįmanoma užtikrinti suinteresuotųjų valstybių atsako kilus konfliktams, bet to tie mechanizmai yra autonomiški, tai reiškia, kad jie nėra įtvirtinti kokioje nors sistemoje. Ir dėl visų šių trūkumų tie mechanizmai neveikia ir jie nebėra naudojami. Mm, kalbant apie Ženevos konvencijų laikymosi sistemą, kyla dar vienas sunkumas. Bendrasis forumas, kuriame gali susirinkti valstybės narės ir aptarti ginkluotus konfliktus, tai yra tarptautinis Raudonojo kryžiaus ir pusmenulio, Raudonojo pusmenulio organizacijos forumas. Ir problema ta, kad tas forumas vyksta tik kas ketverius metus, o apskritai yra daug problemų, kurias valstybės narės turėtų aptarti daug dažniau. Ir įgyvendinimas bei nuostatų laikymasis patenka tarptų klausimų. Taigi šios problemos gali sukelti grandininę reakciją. Taisyklių nesilaikimas veda prie dar didesnio taisyklių nesilaikymo ir galiausiai apskritai gali būti pakirsti šios svarbios teisės pamatai. Taigi, ką būtų galima padaryti? Dabartinėje situacijoje nėra lengvos išeities. Valstybės narės nelabai ką gali padaryti, net jeigu yra nusiteikusios kažko imti. Tiesiog joms trūksta tinkamų priemonių. Ir tas nuostatų nesilaikimas sukuria situaciją, kai tarptautinės institucijos įsteigtos pagal kitą teisę vis daugiau dėmesio skiria tarptautiniai humanitariniai teisai. Tai yra teigiamas reiškinys, tačiau jis gali sukelti problemų, nes e, tarptautinė humanitarinė teisė gali būti mažiau pripažįstama e, tos teisės e, subjektų. Ir 2011 m. gruožio mėnesį vykusioje konferencijoje buvo pripažįst, pripažinti šie sunkumai, buvo akcentuota, kad reikia plėtoti e, dialogą tarp valstybių narių. Taip pat buvo nuspręsta, kad 32 konferencijoje, kuri vyks 15 metais, turėtų būti pateikta gairių ir rekomendacijų. Taigi Šveicarija ir ICRC pradėjo procesą, kuris suteikė galimybę valstybėms narėms nuolat dalyvauti diskusijose apie tai, kaip m, mm, užtikrinti geresnį THT laikymasi ir, kaip aišku, iš vizijos tarptautinė humanitarinė teisė yra visuotinė ir būtent valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti, kad tos teisės būtų laikomasi. Taigi, šis siekis yra svarbus visoms valstybėms ir tas mūsų pradėtas procesas turi būti atviras, skaidrus ir integracinis, kad prie jo galėtų prisidėti visos valstybės. Taigi laikomės e, skaidrumo ir įtraukimo principo. Laikėme šio principo, rengdami valstybių susitikimą praėjusiu metu Liepos mėnesį. Ir dabar esame nusprendę mm, kasmet rengti tokius susitikimus iki 2015 metų. Kai analizuojamos priežastis, kodėl nesilaikoma tarptautinės humanitarinės teisės, paprastai daroma išvada, kad reikia atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Visų pirma, valstybės yra atsakingos už tarptautinės humanitarnės teisės įgyvendinimą ir jos turi aktyviau dalyvauti diskusijose dėl geresnio šios teisės laikymosi ir tam reikalingas tinkamas tarptautinis formas. Antra, kadangi dabartiniai THT įgyvendinimo mechanizmai jau ne atitinka savo paskirties, reikia juos arba sustiprinti, arba papildyti, arba reikėtų pagalvoti apie naujų mechanizmų kūrimą. Trečia, reikia labai atvirai atlikti tų mechanizmų analizę ir ta analizė rodo, kad nėra nuoseklios sistemos, kurioje būtų tokių elementų, kurie sąveikautų tarpusavyje. Taigi turimomis priemonėmis neįmanoma pakankamai lankščiai reaguoti į dabar kylančius iššūkius. Ponios ir ponai, jau pats faktas, kad praėjai per 150 egzistavimo metų THT dar nėra numatyta veiksmingų priemonių, bent jau užtikrinti, kad valstybės laikytųsi savo įsipareigojimų taikos metu, jau nekalbant apie kariaujančių pusių stebėsena konflikto e, laikotarpiu, mums padeda susidaryti vaizdą, kokie uždaviniai mūsų laukia ir mano minėtų problemų greitai išspręsti nepavyks. Aš manau, kad mes tik pradedame labai sudėtingą procesą, kuris užtruks nemažai laiko, turbūt užtruks ne vienerius metus, kol bus pasiekti rezultatai, kol bus užtikrintas visų valstybių su, kolektyvinis problemų suvokimas. To suvokimo, samoningumo užtikrinimas bus pirmas žingsnis šiame procese, bet tai yra būtina prielaida, kad atsirastų ta teigiama dinamika, būtina tam, kad atsirastų problemų sprendimai. Ačiū. Dėkoju ambasadoriau. Girdėjome, kad sakėte, jog nelabai laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės. Ir kuomet pažiūriu tai, kaip dažnai mes aptarinėjame ES gairias susijusias su žmogaus teisėmis, mes tai darome tikrai dažnai. Tačiau tik dabar Pirmą kartą susitinkame su jumis ir žiūrime, kaip ES gairės taikomos atsižvelgiant į tarptautinę humanitarinę teisę. Taigi esu tikra, kad ponas Svonas iš e, išorės veiksmų tarnybos taip pat pasisakys apie tai, kaip šios gairės yra įgyvendinamos. Kadangi gairėse yra aiškiai pasakyta, jos yra patvirtintos 2009-aisiais, kad ES dabar yra įsipareigojusi skatinti tarptautinės humanitarnės teisės laikymasi nuosekliai ir taip pat taikyti tarptautinės priemonės, kad tai būtų daroma. Mes kaip parlamentas taip pat kvestionuojame, kaip iš tikrųjų yra praktiškai įgyvendinamas šis įsipareigojimas jūsų kasdienėme darbe. Taigi, ponė Svonai, prašau žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū. Taip, ponas Debrao labai iškiliai kalbėjo apie žmogaus teisės ir humanitarinę katastrofą Sirijoje. Europos Sąjunga rūpinasi padėtimi ten, tai yra aiškiai parodyta. O atsakant į jūsų klausimą, ponė pirmininkė, apie tai, kaip ES gairės dėl tarptautinės humanitarnės teisės yra įgyvendinamos. Norėčiau taip pat pasiremti tuo, ką sakė ambasadorius Lainas dėl veiksmingų priemonių poreikio. siekiant užtikrinti tokių gairių įgyvendinimą. Taigi tokia būtų pirmoji pastaba. Labai akivaizdu iš ES požiūrio taško, jog tarptautinė humanitarinė teisė yra pažydinėjama per daug dažnai. Štai kodėl ES atidžiai stebi, kaip yra įgyvendinama Šveicarijos ir Tartutinio Raudonojo kryžiaus komiteto iniciatyva gerinti tartutinės humanitarnės teisės laikymasi. Reikėtų gerinti esamų normų laikymasi, tai yra pagrindinis šiuo metu mums kylantis iššūkis. Ir mes dėsime visas pastangas, kad užtikrintume e, tokių pažydinėjimų mažėjimą ir kad būtų kovojama su nebaudžiamumu padarius e, karinius nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Mes pritarėme iniciatyvai išanalizuoti tyrimą siekiantį sustiprinti tarptautinės humanitarinės teisės laikymasi. Žinoma, tai užtruks kurį laiką ir šiuo metu ES taip pat daro daugelį dalykų, taikydama Na, atsiprašau už savo kosulį, sako kalbėtojas. Taigi prieš e, išplėtodamas šį klausimą norėčiau pabrėžti, kad tarptautinės humanitarnės teisės sritis, e, kurioje veikia išorės veiksmų taryba, yra ribota tai yra pačios valstybės narės, o ne ES kaip tokia yra prisijungusios prie Ženevos konvencijos ir jos papildomų protokolų. Ir jos yra pagrindiniai veikėjai, taikantis tarptautinę humanitarinę teisę. Žinoma, tuo pat metu išorės ir veiksmų tarnyba atlieka vaidmenį koordinuodama tarybos gairių įgyvendinimą. Štai kodėl tarptautinė humanitarnė teisė atsispindi strateginėme veiksmų plane e, dėl žmogaus teisų, kuris buvo patvirtintas praėjusiais metais. ES misijų vadovai, ES specialieji įgaliotiniai turi įgaliojimą teikti ataskaitas dėl tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus. Pati ES yra įsipareigojusi pasinaudoti visais visomis turimomis priemonėmis, įskaitant viešus pareiškimus, demaršus, tam, kad būtų sprendžiami tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimų atvejai. Be to, gairės, kurios pirmą kartą buvo patvirtintos 2005 metais ir atnaujintos 2009, pabrėžia tai, jog yra labai svarbu būti atskaitingais už tokius tarptinės humanitarinės teisės pažeidimų atvejus. Ir dėl to netgi galima, galimas teismas tarptautinėme baudžiamajame teisme. Taigi, kalbant apie mūsų veiklą, pirmiausia, ES valstybės narės 31-ojoje Raudonojo kryžiaus tarptautinėje konferencijoje 2011 metais išreiškė tam tikrus įsipareigojimus. Vienas iš jų yra tai, jog valstybės narės turės ratifikuoti visus pagrindinius tarptautinės materinės teisės instrumentus, prie kurių kol kas dar nėra prisijungusios. Taip pat ir Junktinių tautų konvencija dėl uh, prievartinių dingimų e, turės būti pasirašyta 2015 metais. E, šiuo metu vyksta parengiamasis darbas ją rengiant. E, šiuo metu Suomija ir Lenkija ratifikavo konvenciją dėl minų prieš žmonės perkelimo ir jų sunaikinimo ir dabar ES gali kelti šios konvencijos ratifikavimą daug griežčiau. Taip pat buvo įgyvendintos tarybos gairės dėl tarptautinės humanitarnės teisės, vyksta demaršų kampanijos prieš trečiasis valstybės. Mes toliau tęsėme demaršų kampanijas dėl Romos statuto pasirašymo. ES yra pareiškusi daugelį svarbių pareiškimų dėl tarptautinės humanitarnės teisės e, klausimų plėtojimo. Pastarasis buvo pasirašytas e, vasario 17 dieną 150-ųjų e, Raudonojo kryžiaus metinių progą. Antra, naują postumį suteikė 2011 metais įvykęs e, NVO e, forumas ir išorės veiksmų tarnyba išklausė e, ten ją išreikštą kritiką ir pateikė rekomendacijas. Ir čia mes dabar jau netrukus paskelbsime naują demaršo kampaniją toms valstybėms, kurios dar nėra ratifikavusios teisinių Ženevos konvencijų protokolų. Trečia, tikriausiai jau net, man baigėsi man skirtas laikas, tarptautinė humanitarinė teisė yra svarbus klausimas ES derantis dėl prekybos ginklais sutarties. Junktinių tautų konferencijos metu ES ir jos valstybės narės aiškiai pareiškė, jog kartais kyla rizika dėl to, kad panaudojami ginklai rimtai pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisės. Ir tokius ginklus reikia naudoti, taikant šiuo metu besidaramą sutartį. Taigi mes dėsime pastangas, kad būtų gyvenintos gairės dėl tarptautinės humanitarnės teisės. Ir tikimės vėliau prisidėti prie diskusijos. Dėkuoju, ponė Svonai. Jeigu man leisite, aš turiu vieną klausimą susijusi su konkrečia situacija Sirijoje. Ar žinote, ar ši tarybos darbo grupė dėl tarptautinės humanitarnės teisės pastruoju metu galbūt aptarnėjo padėtį Sirijoje ir kokia buvo diskusijų tasa, kas buvo po to? Na, aš nežinau konkrečių detalių, Tačiau, kaip suprantu, kalbant apie darbo grupės įgaliojimus, ji neturi tiesioginės atsakomybės aptarinėti geografinių situacijų. Tačiau turėčiau pasitikslinti. Pirmininkė, na, aš nesu ekspertė, bet mano ekspertai man parašė, kad jie turi įgaliojimus stebėti padėtis ir e, rekomenduoti veiksmus tarptautinės humanitarnės teisės rytyje. Dabar suteiksiu žodį Davidui Nikolsonui iš Amnesty International. Much, uh, dėkuoju pirmininkė. Labai dėkuoju už tai, kad suorganizuoti šie klausimą ir už tai, kad leidote panagrinėti, kaip yra įgyvendinamos gairės ir aptarti, kaip mes galėtume pasimokti iš situacijos Sirijoje. Kaip jūs teisingai pastebėjote, e, kaip pastebėjo ir išorės veiksmų tarnybos atstovas Amnesty International per pastarosius du metus siekia stebėti, kaip yra įgyvendinamos arba kaip buvo įgyvendintos gairės o gairės yra labai trumpos, aiškios, kreipiamas dėmesys į tai, ką reikia daryti. Ir ES institucijos ir nevyriausybinės organizacijos stebi, kaip jos yra įgyvendinamos. 2011 metais e, nevyriausybinio organizacijų forme Apie tai buvo kaip tik ir diskutuojama ir e, diskutuojama, kaip konkrečiau galėtų būti įgyvendinamos šitos gairės, kokios institucijos už jų įgyvendinimą yra atsakingos. Ir pateikime keletą rekomendacijų. Tame forume išaiškėjo keletas dalykų. Ne tik tai, kad gairės yra blogai įgyvendinamos, bet kad stokojama politinės valios valstybėse narėse. Nėra aiškios atsakomybės už tų gairių įgyvendinimą. Iš tiesų turėtų e, atsakomybę pasidalinti nemažai institucijų, tačiau aiškumo, kam ta atsakomybė tenka, nėra. Mes taip pat e, e, supratome, kad e, pati kalba arba tekstas yra nelabai aiškus. Trūksta daugiau pasirengimo, trūksta nuseklumo. Taip pat tarptautinės humanitarnės teisės įgyvenimas valstybėse narėse šlubuoja dėl valstybių narių politinės valios tokos. Ir tai susiję ne tik su THT gairėmis ir ypač tomis šalimis, kurios yra parengusios tas e, gairias, bet ir su kitomis valstybėmis. Taigi, po šio 11 metų forumo mes prieėmė įvairių išvadų. Ir norėčiau paminėti penkias iš jų. Pirmiausia, taigi visa šita institucinė problema, struktūros neaiškumas, atsakomybės neiškumas, kam jinai tenka. Tai yra viena iš pagrindinių kliūčių įgyvendinti tarnės humanitarnės teisės gairės. Antra, reikia iš karto pranešti apie humanitarnių teisių pažeidimus ir tuos pranešimus iškelti politiniuose dialoguose su trečiosiomis šalimis. Trečia, THT gairės turi būti naudojamos tam, kad būtų kovojama su nebaus, baudžiamumu. Ypač tose šalise, kurios ką tik nukentėjo nuo konfliktų. Ketvirta, reikia spręsti tą dvigubų standartų problemas konfliktų šalyse. Ir galiausiai penktas punktas - ginklų eksporto nuostatos turėtų būti kur kas aiškesnės. Ir šis klausimas turi būti įtrauktas į dėrybas dėl e, ginklų prekybos. Taigi, tokios buvo 2011 m. forumo išvados. O kas vyko vėliau? kiek pastebėjo išras veiksmų tarnybos atstovas, e, gairės buvo įtrauktos į tarnybos veiksmų planą. Tai yra puikus pasiekimas, nes gairės dabar yra ir ES veiksmų humanitarnės srityje dalis. Veik, dėl veiksmų plano buvo susitarta Čia parlamento nariams galbūt būtų nepro šalį pasidomėti, kas buvo nuspręsta dėl to, kaip geriau gyvendinti gairias. Taip pat buvo nuspręsta, kad šios gairės turi būti integruotos į tokius dalykus kaip e, šalių veiksmų planus ir išorės veiksmų tarnybos veiksmų planą. Mat tai yra tokios institucijos, kurios atsakingos už e, humanitarinę teisę. Taigi šiek tiek padaryta pažangos, tačiau yra trys dideli klaustukai dėl gairių įgyvendinimo. Pirmas Tai susijęs su Sirijos e, klausimu į šią diskusiją. Iš tiesų taryboje visiškai nediskutuojama tarpinės teisės situacija šalyse. Humanitarnės teisės situacija. O iš tiesų tai turėtų būti atliekama tarybos geografinėse grupėse. Kodėl taip nevyksta? Galbūt trūksta teisinės ekspertų pagalbos, Na, jeigu tokiuose geografinėse darbo grupėse e, tai nediskutuojama, tai galbūt tarptautinės teisės grupėse šie klausimai galėtų būti aptariami. Žinia, kad e, specifinių šalių problemų a, e, diskutuoti nėra jokio mandato, o tai yra apgailėtina ir tokią situaciją būtina keisti ir nevyriausybinės organizacijos tikisi parlamento paramos šioje vietoje. Antra. ES pareiškimai dėl tarptautinės humanitarnės teisės yra nenuseklus. Tiek dėl atskirų valstybių, tiek apskritai. Tekstas tokiuose pareiškimuose kartais yra geras, kartais visiškai neaiškus. Taigi reikia tuos pareiškimus tobulinti tiek ES, tiek tarybai. Ir taryba dažnai vyksta į valstybių sostinės, atlieka teisinius tyrimus, bet to nepakanka. Nelabai aišku tada, kas galiausiai tuos pranešimus parengia. Ir galiausiai turėtume patobulinti atliekamos analizės dėl humanitarnės teisės ES. Į gairias būtina kur kas daugiau atsižvelgti rengiant įvairias programas, strategijas, turėtų būti stebėsena, turėtų būti ir ataskaitos apie situaciją šalise, atsižvelgta į ekspertų nuomonę Ar tai reiškia, kad reikia samdyti daugiau ekspertų, ar pasiremti valstybių narių informaciją, ar reikia e, apmokyti valstybių pareigūnus? Tai yra ateities klausimai. Taigi, ar galėčiau jau sustoti, ar pakomentuoti galėčiau ir Siriją? Puiku, gerai, einu toliau. Taigi situacija Sirijoje kaip e, ką tik buvo pastebėję mano kolegos, įrodymų yra, kad e, yra pažeid, padaryta Sirijoje pažeidimų. Ir tiek komisija, tiek nevyriausybinės organizacijos, kaip ir mes patys, e, tų įrodymų turime pakankamai pažydimus atlieka tiek Sirijos vyriausybė, tiek ir Sirijos sukilėliai. Koks yra ES atsagas? Kol kas e, saugumo taryba šį klausimą permeta tarptautiniam baudžiamajam teismui, bet e, situacija yra blokuojama vienos valstybės, todėl esant tokiai situacijai labai įdomu, kaip ES spręs šį klausimą kitą mėnesį, nes labai norėtųsi aiškaus ženklo ir kaip bus išspręsta šita na, užblokuota situacija kaip ES spręs šitą krizinę situaciją. Kol kas yra ginklų embargas Sirijoje. Taryboje šis embargas buvo patvirtintas šią savaitę, nepaisant to, kad e, kelios valstybės tam nepritarė, tačiau buvo sutarta teikti Sirijos opozicinėms pajėgoms pagalbą. Žinoma, reikėtų atsargiai vertinti tokią pagalbą ir užtikrinti, kad būtų atlikta, atliktas rizikos vertinimas ir kad nebūtų opozicinių pajėgų pažydžiama humanitarnė teisė. Buvo minėta pabėgėlių krizė. 620 tūkstančių pabėgėlių iš Sirijos bėga 2 milijonai Sirijos gyventojų paliko savo gyvenamasias vietas, taigi krizė yra didelio masto. Valstybės narės atsakė šią problemą tikrai gan keistokai, jos pasisakė už pabėgėlių sugražinimą į Siriją, o ne primdama tuos pabėgėlius. Žinoma, šalis susiduria su tomis e, tikrai didelėmis pabėgėlių grupėmis. Tokie būtų mūsų mano komentarai. Dėkoju Davidui, ponas Gorens. Dėkoju pirmininkė. Pripažįstu, kad man labai skaudu nagrinėti šios klausimus. Tie konfliktai, kuriuos mes nagrinėjame, iš tiesų ir jų pobūdis paaiškina mūsų nepajėgumą. Kai vyko konfliktai Balkanuose, nepakako tarptautinės teisės e, užtikrinti išorė, išorinių valstybių pagalbą. Prisimenu poną Kušnerį, kuris e, kalbėjo apie tą humanitarnę teisę ir tas kliūtis, su kuriomis susidurime ir šiandien. Po to kai kurie asmenys ir be kita ko ponas Oma Huga parengė dokumentą, kurį pavadinam, pavadino atsakomybę apsaugoti. Ir atrodo, kad situacija, kuri tenai buvo nagrinėjama, yra lygiai tokia pati dabar. Tai yra tas pats nepajėgumas kažką padaryti. Ir mes šiandien lygiai taip pat galime pasiremti anomis išvadomis. Kitaip sakant, mes kaip išorės valstybės negalime įsikišti, jeigu problema ir toliau tęsiasi. Turiuomenį taip pat ir karinį įsikišimą. Antra, tai yra proporcingumo klausimas. Trečia, ar karinis, karinė intervencija išspręs problemas ir ar jinai kartais tik nesukurs daugiau problemų. Taigi, panašu, kad Sirijos konflikto akivaizdoje e, mes kažin ar ką įspręsime, jeigu imsimės karinės intervencijos. Ir panašu, kad problemų sukelsime dar daugiau, nei jų įspręstume. Dėl to mes privesti ieškoti e, sprendimų kitur. Aš nepasisakau už tokią daugelįpį problemos sprendimą, kai siūloma bent 40 sprendimų, bet neįsprendžiame iš problemos iš esmės. Dabar dėl ES veiksmų. Mes galime minėti daug e, institucijų, bet sakyčiau, kad institucijos atliko svarbiausią vaidmenį. Pone Georgieva, jai pavyko padaryti tai, ką jinai ir jinai padarė tikrai labai daug, nes yra tie ir tarptinės humanitarnės teisės apribojimai. Tačiau jinai išnaudoja, galima sakyti, visas galimybės. Sakyčiau, kad šito pasiekimo mes kvestionuoti negalime. Inai tikrai galėjo imtis kažkokių veiksmų Sirijos konflikte, o taip pat ir Malio konflikte. Taigi tas mm, ES humanitarnių veiksmų nešališkumas yra nekvestionuotinas dalykas. Dar vienas pastebėjimas ir galbūt ir pasiūlymas mm, tie konfliktai, kuriuos čia turime omenyje, tai yra valstybių konfliktai. Konfliktai valstybių viduje. Pagal Ženevos teisę tai e, yra ir kitokio pabudžio. Tai yra tarptautiniai konfliktai. Čia teisė yra parengta, tačiau tiems vidiniams šalies konfliktams teisinės, teisinio reglamentavimo mes neturime kai vyko konfliktas Ruandoje, ai buvo kalbama, reikia, kad būtų kažkokia perspėjimo sistema, bet iš tiesų visi puikiai žinojo, kas vyksta ir nieko negalėjo padaryti. Kokios yra ilgalaikės išvados arba pamokos. Taigi, tas mūsų nesugebėjimas imtis veiksmų susijęs su tų valstybių struktūra. Jeigu, pavyzdžiui, galima būtų parengti policiją, šalių policiją, kad jos laikytųsi tarptautinės humanitarnės teisės, jeigu pavyktų, pavyzdžiui, įpareigoti e, jas bausti e, asmenis už tarptautinius pažeidimus, tai būtų geras dalykas. Sakyčiau, kad tokia linkme turėtume orientuotis. Parengti tas institucijas, kurios atsakingos iš um, šalies vidaus tvarką, kad jos būtų atsaky, e, laikytųsi humanitarnės teisės principų. Jeigu valstybės tokių įsipareigojimų nes nepasiryžusios laikytis belieka tuomet e, pilietinė visuomenė. Antai, Raudonasis kryžius daugelį šalių vaidina puikų vaidmenį. Ar reikia 15-16 metų laukti iki to naujo, e, naujo susitikimo, konferencijos, na tai dovanokit, jau per ilgas laikotarpis. Kaip Ką daryti, kad sustiprintume Raudonojo kryžiaus nešališkumą tose šalyse, kurios susiduria su tais vidiniais šalių konfliktais. Čia yra vienas iš orientyrų. Kiek žinau, tiek Šveicarijos pareigūnai, tiek Ženevos konvencijos šalis dirba šią linkmę. Štai kokie būtų mano pasiūlymai, kuriuos adresuoju ponui Lang. Žinoma, tas problemos neišsprendžia, bet tikrai nenorėčiau, kad mes ir toliau išgyventume tą savo nepajėgumą, nes tai darosi nebepakeliama. Tai štai tokie yra mano siūlymai mūsų prelegentams, kuriems be kita ko aš dėkoju už jų e, pasisakymus. Ačiū. Ar yra kitų kolegų norinčių pasisakyti, ponas Kortės Laslo? Norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pasisakymus. Kaip sako ponas Kerin, ši problema mus ypatingai paliečia. Šveicarijos ambasadorius kalbėjo apie daugelį metų atliekamą darbą ir menką pažangą. Praėjusią savaitę girdėjome, kaip ponia Georgieva sakė, kad humanitariniai pagalbos skirtas biudžetas artimiausiais metais ES turbūt mažės. Taigi reikia dirbti vietose, siūsti inspektorius, kurie galėtų stebėti padėtį. Žiūrėti, ar laikomasi humanitarinės teisės ir žmogaus teisų taisyklių, o žinoma, tam pritariu. Tikiuosi, kad iniciatyvos imsis ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Mes turime diskutuoti apie tai, ar laikomasi tarptautinės humanitarnės pagalbos taisyklių. Jų reikia laikytis ir yra numatyta tam priemonių. Tikiuosi, kad tai, ką pasakysiu, nenuliūdins Šveicarijos ambasadoriaus. Bet turiu pasakyti, kad tarptautinės humanitarinės teisės yra nesilaikoma dėl daugybės įvairių priežasčių. Kai kurios tos priežastys yra labai giliai išsišaknyjusios ir neįmanoma jų panaikinti. Čia turiu galvoje ir narkotikų priekybą, ir priekybą žmonėmis. Būtent šiuose srityse reikia dirbti, nes jeigu mes neprieisime prie problemų esmės, nieko nepasieksime. Reikia apie visą tai kalbėti ir būtent tokį raginimą ir noriu pateikti. Taigi noriu pasakyti, kad išorės politikos srityje turime sustiprinti stiprinti pastangas laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir mes visi šiame parlamente dirbantis deputatai turime dirbti šioje srityje. Ir dirbti turi ne tik tie, kurie atsakingi už tarptautinius ryšius, mes visi turime siekti, kad biudžetas nebūtų mažin, mažinamas. Negalime leisti, kad būtų mažinamos lėšai tarptautiniai humanitariniai pagalbai. Svarbu, kad visos valstybės laikytųsi iš vien. Žinau, kad vystimosi komitetas e, čia turi aiškę poziciją, tikimės ir kitų parlamentarų paramos. Ačiū. Ar norėtumėte pasisakyti? Ne, nenoriu jūsų versti, bet jeigu norite, tai prašau kalbėti. Euh, euh. Man Neturėjau progos išklausyti visų pasisakymų, bet šią tematiką domiuosi nuo 2004 metų. Ir su Sirija mums nepavyko pasirašyti asociacijos sutarties dėl įvairiausių priežasčių ir, ir mums tikrai nepavyko rasti pozityvių svertų spręsti šią situaciją Sirijoje. Vienu, vieną akimirką mums tarsi buvo atsiradusi viltis, bet paskiau mes atitolome. O iš tiesų šita šalis man sukelia tokių pačių jausmų kaip ir Irakas. Yra visuomenė, tikrai įsilavinusi visuomenė. Viešasis sektorius veikia, Tačiau tas e, politinis režimas dar neatrodė kaip diktatūra, tačiau jau vyko ta, tos rep, represijos. E, antai Mišel Gilių, kuris kritikavo vyriausybę, paskui buvo pasodintas į kalėjimą, netrukus buvo, iš jo buvo paleistas. E, įvairių e, tikėjimų gyventojai, taigi tas įvairumas e, Sirija išskyrė iš kitų valstybių. Netrukus atėjo arabų pavasaris, tie tas jaunimas, e, žmogaus teisų aktyvistai, kurie pasipriešino vyriausybei. Ir dabar matome tą konfliktą, į kurį įsitraukia Rusija, kaiminės valstybės, viskas taip susimaišė ir atėjo tas momentas, kai jeigu jūs puolate Siriją, jūs automatiškai puolate Iraną, Rusiją, kurie rems Siriją ginklais ir galų gale Sirija tapo tokia valstybė, kuri jau nebepanaši į tą valstybę, kuri buvo prieš keletą metų. Konfliktas gali išplisti, yra Libanas, yra kitos valstybės ir kaip tik ir dėl to dar mes negalime e, galvoti apie karinę intervenciją. Jeigu nebūtų tos grėsmės, kad konfliktas išsiplės, tai galbūt mes ir turėtume daugiau veikimo laisvės, bet dabar atrodo, kad vienintelis dalykas yra ta politinė išeitis politinis sprendimas. Bent jau dabar Sirijoje, Sirijos viduje, e, rodos, nebėra kitokių sprendimo variantų. Aišku, politinis sprendimas tai užtrunka, reikia laiko. Dabartinė situacija, revoliucija visai kitokia, taip pat ir tarp konfesiniai ginčiai aštrėja, tarsi tampa atominė bomba šita konfliktinė situacija. Sunku ją prognozuoti, jinai tikrai nesusijusi su kažkokia narkotikų e, prekyba ar panašiai, bet panašu, kad į konfliktus Sirijoje įsipinę visos kaiminės valstybės regionas. Jeigu jūs pabandysite trumpam įsikišti su karinėmis pajėgomis į Siriją, tas nieko neįspręs, tai yra dramatiška. Ir dėl to aš čia matau tą mūsų politinę negalę ieškoti sprendimų Sirijai, o taip pat ir e, darybose su Kinija, o bet kokiu atveju Alasadas tikrai niekada nenusileis. Jisai stovi ant kojų Jis nėra koks beprotis kaip e, Kadafis, bet jis turi galvą ant pečių ir aš buvau susiekusi su jo buvusiu vicepirmininku. E, tai jis ir kiti patvirtino, kad šitas asmo tikrai užkitėjęs ir jisai niekur nesitrauks e, ir nieko nesileis kalbėti apie kažkokią tai perinamąją vyriausybę, kitokią situaciją. Tikrai ne. Būtent mes turime spręsti politiškai šitą problemą, daryti politinį spaudimą. Dovanokit, dovanokit, kad aš taip padrikai kalbėjau, bet e, aš tiesiog norėjau išreikšti savo nepasitenkinimą, patirdama tą mūsų politinę negalę. Dėkuoju. Euh, Pone Jorinsai, jūs prašėte žodžio. Trumpai kalbėkite. Taigi, man dažnai tenka girdėti, kad mane vadina gering. Aš nesu geringas, aš esu gerens nes e, mes tikrai norime ir aš norėčiau, kad būtų pasmerta visa, kas susiję su Geringu pavardė, kuris dėja atsakingas už šitokias e, žudynės. Labai nemalonu, kad mane taip vadina Geringu. O dabar klausimas. E tarptautinės humanitarnės teisės gynėjams skirtas klausimas. Ar pagal dabartinės teisės sampratą būtų suderinama teikti tokio pobūdžio konfliktuose ginklus sukilėliams? Nes matome, kad jie visiškai palikti valstybės vyriausybės, Alasad vyriausybės e, valiuje Taigi, ar teisiškų požiūrių yra primtina jiems, pavyzdžiui, teikti ginklus? Like Ačiū dabar norėčiau trumpam suteikti žodį visiems mūsų svečiams. Pradėsim nuo pono Nikols. Norėčiau pakomentuoti paskutinį klausimą dėl opozicijos apginklavimo. Nesu tikras, ar tikrai konflikte reikėtų dar daugiau ginklų ar įsikišimo į situaciją. Europos Sąjunga yra nustačiusi gana aiškias taisyklės, kada ji gali parduoti ir tiekti ginklus trečiosiam šalims. Tose taisyklėse yra aiškiai pasakyta, kad Taip negali būti prisidedama prie tarptautinės humanitarinės teisės žmogaus teisų pažeidimų. Ir aš jau anksčiau sakiau, kad e, ir mes turime įrodymų, ir kitos tarptautinės organizacijos turi įrodymų, kad ir opozicijos pajėgos pažeidė tarptautinę, pažeidinėjo tarptautinę humanitarinę teisę. Ir taip pat at, pada, yra padariusios ir karo nusikaltimų. Taigi nemanau, kad reikėtų kelti klausimą apie opozicijos apginklavimą. Manau, kad reikėtų atlikti daug platesnį nei rizikos vertinimą ir plėtoti intensyvesnį dialogą apie tai, kaip būtų galima sumažinti tą riziką. Ačiū dabar ambasadorius Lang. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti jūsų e, už tikrai tokią puikią situacijos analizę. Jūs labai teisingai ją apibūdinote. Ir dėl tos priežasties e, ir mano šalis mano, kad kol kas yra tik tai vienintelė politinio sprendimo galimybė. Viskas yra taip komplikuota, kad Atrodo, kad įmanoma situaciją pakeisti tik tai dėrybų būdu. Puikiai suprantu, ponė Gerins, kad e, nieko nevyksta. O mano vaidmuo, beje, dėl to aš čia ir esu, yra tas, kad jeigu yra svarbi tarptautinė teisė, kur yra taptinės teisės pagrindas ir kuri yra ir valstybių narių pareiga, tai tuomet mes, valstybės narios, tiek ir mūsų valstybė Šveicarija, turime padaryti viską, kad mums pavyktų tą situaciją pakeisti. Iki šiol, sakote, tikrai buvo nedaug kas padaryta. Po šaltojo karo situacija dar tikrai buvo sudėtinga, tačiau buvo pasiekimų. Kontekstas, žinoma, buvo sudėtingas. Burundi, Ruanda, Serebrenica. Ir Aš tiek savo pranešime minėjau, tiek dabar pakartoju, kad buvo šiokia tokia pažanga vis dėlto padaryta. Turiu omenyje tuos konkrečius veiksmus. Tačiau dabar mums reikia pasinaudoti tomis atviro lango galimybėmis. Ir turime pradėti tą procesą, kuris yra sudėtingas, nes e, šalyse žmonės tikrai yra labai jautrus, jautri reaguoja į tokius klausimus. Mes turime, na, stumtis į priekį ir remtis naujo požiūriu. Tai reiškia nesiūlyti parengtų sprendimų, bet kartu dialogo pagrindų ieškoti išeities ieškoti sprendimų, kurie su laiku, bėgant laikui, aš tikiuosi, bus sėkmingi. Ir liko keturi metai iki Raudonojo kryžiaus konferencijos, forumo ir per šitą laikotarpį mes turime pasistumėti prieki. Ir čia mintis būtent tokia e, - sukurti valstybių narių konferenciją, kuri rinktųsi kasmet tam, kad diskusija nenutrūktų. Kitaip sakant, tos diskusijos prieš ir po formo būtų tarsi nuolatinė tasa. Dėkuoju. Thank you, Ambassador Lang. Now we have Dėkoju ambasadorui Leng. Vertėjai dirbs dar penkias minutės, taigi pono Debral prašau kalbėti trumpai. Dėkoju pirmininkė. Aš tik pakomentuosiu tris dalykus. Aš išklausiau, kas buvo pasakyta dėl to ES nuseklios kalbos poreikio turi būti laikomasi tarptinės humanitarnės teisės. Mūsų atveju, jeigu aš remsiuosi tarybos išvadomis, primtomis šį pirmadomį, primtomis šį pirmadienį dėl tarptautinės humanitarnės teisės, tai ten kalba yra pakankamai aiški, kalbama apie nebe, nebaudžiamumą, apie tarptautinį baudžiamąjį teisą, kreipimąsi į šį teismą. Uh, apie atsakomybės. Žinoma, e, jūs ambasadoriai darėte nuorodą į Šveicarijos vyriausybės laišką. Taigi, bent jau juodu ant baltų mes turime aiškę poziciją ir tai yra sveikintina. Dėl ginklų. Aišku, dėl šio klausimo aš nepasisakysiu. Bet žinau, taryboje vykusius e, diskusijas e, tarp valstybių narių šiuo klausimu. Žinau, apie ką ten buvo kalbama. Ir Amnesty International atstovas kalbėjo apie poreikį vertinti riziką, jeigu mes teiktume tos ginklus. Dabar dėl tos e, situacijos, skubios situacijos ir neatei atidėliotinumo. Mes, kaip šios srities veikėjai ir atstovai, tikrai suprantame, kokie tos krizės mastai ne tik Sirijoje, bet ir kaiminėse valstybėse. Ir kokios tos humanitarinės pasiekmes, turiminė Libaną ir Jordaną, jau to pakanka suprasti, kad regionas gali būti destabilizuotas. Komentarnės pagalbos požiūriu. Išganimo galime tikėtis tik tai iš politinių sprendimo, politinio ligmens. Žinoma, reikia atstatyti visuomenę, atstatyti valstybę, sukurti iš naujo ją taip, kad e, žmogaus teisės būtų ginamos. Ačiū, kiek suprantu, ponas Svon pasisakyti nenori. Aš jokių išvadų nedarysiu, tiesiog pasakysiu, ką sužinojau. Ne apie Siriją, bet apie tai, kad yra parengta tarptautinės humanitarnės teisės gairių, bet iš kai kurių pasisakymų man tapo aišku, kad tos gairės niekam nerūpi, nelabai vyksta diskusijos. Geografinių pagrindų yra aptariama tai, po to perdodama tai kitai darbo grupiai ir daugiau nieko nedaroma. Taigi, man ši informacija buvo naudinga ir manau, kad galbūt vertėtų pabandyti dar kartą pasikviesti tarybos humanitarinės teisės darbo grupės pirmininką ir išsiaiškinti, ar buvo atsižvelgta į kokius nors pasiūlymus. Taip darbas vyktų skaidriau. Dabar žodis e, kolegija iš Debe komiteto. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems e, už jų pranešimus, dėkoju ir kolegoms už jų tą angažavimąsi. Ta situacija dramatiška. Mes, mums nepavyko imtis priemonių Sirijoje, nepavyko sustabdyti konflikto. 400 tūkstančių pabėgėlių, 600 tū... 60 tūkstančių žuvusiojų. O valstybės narės dar mažina pagalbą vystimusi, kuris beje yra vienintelis mūsų įrankis veikti šiuose valstybėse, konfliktų zonose. Taigi lėšų humanitarniai pagalbai sumažinimas kelia nerimą. Kova tik prasideda. Mes stovėsime pirmose gretose ir kovosime siekdami, kad e, valstybės patrauktų Asadą į tarptautinį teismą. Taigi Ačiū Jums visiems, kad Jūs dalyvavote šiame svarbia, svarbame susitikime ir labai dėkoju Vabarai už šį posėdį. Sorry, Mr. Swan, can you speak to me directly or you want to say it now? You, please then say it. Okay.